Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer. Je suis là par accident, en quelque sorte, accident de l'état civil. Gerbiami kolegos, pradėkime. Mes išklausysime dviejų pranešimų. Pirma, Karinč ir Klyva. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Karinč. Kad būtų galima veiksmingai dirbti, jums nereikėtų kalbėti. Keine Übersetzung in Deutsch. Ah. Sako, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Ar kas nors pasitaisė? Atrodo, viskas veikia. Puiku. Taigi, Karinč, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti apgalėstavimą, nes buvau pakviestas prieš septynės minutės į komisiją, o dabar aš turiu susitikti su savo šalies e, ministrų pirmininku, su kitais ministrais euro įvedimo Latvijoje proga. Taigi esu laimingas, kad man e, pakaks e, vienos kalbos, trumpos pakankamai. Norėčiau atkreipti dėmesį vieną labai svarbų aspektą, kuris mums visiems yra savaime suprantamas. Jeigu Europoje reikia ką nors nuveikti labiau negu kita, tai yra investicijų, kurios kurtų darbo vietas. Dėl to politikai, man atrodo, susitarė be išlygų. Be to, jeigu investicijos į užimtumą yra reikalingos, tai reikalingos ir vienodos žaidimo taisyklės. Jeigu to nepasieksime, jeigu sąlygos bus skirtingos investuotojams, tai žinoma, investicijos striks. Ir todėl visiškai logiška, kad mokesčių vengimas ir taip pat uh, E, neteisėtų praktikų pažabojimas gali skatinti Europos vystimasi ir todėl mes turime įstatymais pakeisti tą nusistovėjusią situaciją. 5 procentai pasaulio BVP yra uh, e, sukūriami nelegaliais e, būdais. Taip pat yra ir kitos statistikos, kurios patvirtina tą patį. Taigi ši problema yra objektyvi, ji egzistuoja. Direktyva ir jos pakeitimai komisijai atveria kelius tinkamą kryptimi. Bet galbūt kai kurios konkrečius aspektų dar reikėtų patikslinti, kad nuostatos nebūtų prieštaraujančios viena kitai. Taigi, tris klausimus norėčiau paminėti savo pasisakymo metu. Mano manimu, svarbiausias dalykas keičiant direktyvą yra nuostatos dėl atsakomybę mokesčių inspekcijos ir turėtų turėti pakankamą informaciją apie tai, kokiais investuotojais verslo subjektais galima pasitikėti. Reikia vienodų veiklos sąlygų ir vengti nelegalių investicijų patekimo į ekonomiką. Šiuo jeigu mes pakeistume įstatymus, nereikštų, kad mes automatiškai pakeistume situaciją. Tačiau, jeigu mes įdėktume idėją, kad įmonių registruose, registrais būtų galima pasitikėti, tai tuomet mes pasistumėtume į priekį, kai bendrovės E, įsteigia savo sąskaitas bankuose, būtina regist... pateikti tam tikrą esminę informaciją. Tai lygiai taip pat reikėtų padaryti, kai yra registruojamas bendrovės, nurodant, kas yra tikrasis savininkas ir pateikiant papildomą informaciją, o po to reikėtų priimti sprendimą, kad tie verslo registrai turėtų būti susiję vienas su kitu visoje Europos Sąjungoje. Taigi įregistravus įmonę Latvijoje ir turint jos būstinę Lenkijoje, kur taip pat įregistruota, turi būti numatyta galimybė susisiekti su tų, tas bendrovės įregistravusiomis registrų tarnybomis ir tie registrai turėtų turėti pačią aktualiausią informaciją. Būtent e, aš pateikiau tokį pakeitimo siūlymą. Žinoma, tuo neišspręsime visų klausimų, tačiau tai būtų labai veiksminga priemonė kovojant su mokesčių veikimu ir taip pat su nelegaliai lių gautų pajamų investavimu. Ir dėl rizikos vertinimo. Žinoma, labai svarbu ES lygmenių įvertinti pinigų plovimo ir mokesčių vengimo riziką. 11 pakeitime mes siūlome atitinkamą nuostatą, teikdami, kad labai svarbu ES lygmenių reikia įvertinti riziką atskiriems sektoriams, tai yra valstybių lygmenių rizika ir ES lygmenių, kadangi valstybės narės vienaip supranta rizikos, rizikos lygį ir kitaip jis gali būti suprantamas ES mastu. Kitas pastebėjimas būtų toks. 24 pakeitime kalbame apie naujasias technologijas kas yra tiesioginiai kontaktai, face-to-face -face contacts, ypač kai kalbame apie elektroninį parašą. Kažkas panašaus tai ir yra, kas yra sakoma, vartojant e, savoką face-to-face contact. Naujosios technologijos, aš manau, atveria naujus kelius ir jos yra priimtinos visiems. Be to, kiti pakeitimai taip pat yra pasiūlyti, bet e, prieš juos suformuluodamas aš susitikinėjau su lobistais, pramonės atstovais ir viename iš įdomių pokalbių su verslo atstovais. Tai buvo e, Airijos žirgų lenktynių asociacijų organizacijos asociacijos atstovas, kuris teikia, kad šioje e, šalyje, Airijoje, yra dažnai statoma e, grinais prieš žirgių lenktynės. Tai tiesiog statomas yra didžiulės sumos, pralaimima, laimima, todėl po to statoma ir dar ir dar kartą. Ir Man buvo pasakyta, kad šitas verslas visiškai nepanašus į pinigų plovimą, kadangi kiekvienas investuotas svaras atneša 90 procentų pelno arba gražą. Kai mes kalbame apie grinųjų pinigų apyvartos suvaržymus, Ir kai kalbame apie pinigų plovimą, tai šiuo atveju susidurime su situacija, kad reikia sumokėti tik tai 10 procentų grinaisiais ir po to gauni 90 procentų gražą. Tačiau 10 procentų ta įmoka yra tarsi teisėta, tačiau Aš nenorėčiau, žinoma, raginti, kad ES mastu būtų imtasi priemonių prieš šitą verslą konkrečiai, tačiau galbūt reikėtų įvesti kokią nors, kokią nors registraciją prieš atliekant tuos veiksmus grinaisiais statant lažybose. Taigi Komisijos pasiūlyme yra siūloma sumažinti e, grinųjų operacijų mm, minimalų dydį. Aš manau, kad ir lošėjai teisingai sako, kad pinigų plovėjai e, nėra suinteresuoti šią veiklą. Tačiau kaip ten bebūtų, 10 procentų lėšų legalizuoti galbūt ir verta būtų ir jiems. Taigi nereikėtų greuti jokios verslo šakos e, Europoje. Tačiau reikėtų vis dėlto apriboti pinigų plovimo apimtis. Verslo la, reglum, reglamentuojami dami mes turime pagalvoti apie saugiklius, kurie sumažintų pinigų plovimo riziką ir žinoma, kad verslui nebūtų uždėta papildoma našta. Aš pasiliksiu tik tai keletą minučių ir e, video medžiagoje aš dar kartą e, išklausysiu jūsų diskusijose išreikštas nuomonės ir žinoma, aš sukontaktuosiu su šešėlės panešėjais iš kitų frakcijų. Dėkoju, ponė pranešėjau, jūs norite išeiti ir išeinate dėl to, kad norite atšvesti tai, kad Latvija prisijungs prie eurozonos. Dabar suteiksiu žodį kitam mūsų pranešėjui, prašau. Aš norėčiau pristatyti jums tokią techninę direktyvą susijusią su informacija teikiama pervedant lėšas e, mes siekiame to paties tikslo ir šitame, e, šitoj, šitame naujame reglamente yra e, bandoma palengvinti įvairioms institucijoms sekti e, lėšų pervedimus, jeigu tai daro nusikalteliai ar teroristai. Todėl t, e, pervedant lėšas turėtų būti teikiama pagrindinė informacija apie mokėtoją ir e, kad atitinkamos institucijos galėtų kiek įmanoma e, greičiau atsekti teroristus ar asmenis įtariamus nusikalstama vieta, e, veikla. E, šita e, šitas pakeistas reglamentas bando prisiderinti prie tarptautinių standartų, todėl komisija e, bando pagerinti mokėjimų atsekamumą ir yra nu, įsteigta e, darbo grupė e, speciali, ji buvo įsteigta praėjusiais metais Ir čia reikia kalbėti taip pat apie e, naujus standartus e, ir pa, pagrindiniai reikalavimai būtų tokie, kad e, reikia dabar įrašyti in, visą informaciją ir apie mokėtoją, ir apie mokantįjį. Todėl yra e, labai, sva, tai yra labai svarbu tam, kad atitinkamos institucijos gautų jiems reikalingą informaciją. Kaip Aš taip pat norėčiau, e, kaip ir ankstesnis pranešėjas, palaikyti e, šiuos ketinimus, tačiau yra tam tikrų e, dalykų, į kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Manau, kad reikia susijęti šį reglamentą su direktyvos priedu. Ir tai galėtų būti uh, E, platformą, kurioje e, lėšų pervedimo paslaugas teikiantis operatoriai galėtų teikti atitinkamą informaciją ir kad bankai galėtų patys identifikuoti įtartinus lėšų pervedimus ir imtis atitinkamų veiksmų. Taip pat tai yra labai svarbu, kalbant apie lėšų pervedimus ES viduje, kadangi ES veikia vieninga rinka, mes jau dabar prašome mažiau informacijos apie mokėtoją tai, ką jūs perskaitysite mano pranešime, manau, yra pati pagrindinė informacija, kurią reiktų įtraukti. Taip pat reikia e, išsiaiškinti, koks yra e, mokėjimo tarpininkų vaidmuo, e, reiktų stiprinti jų vaidmenį ir manau, kad reikia pripažinti taip pat ir tų tarpininkų vaidmenį. Nors šitie tarpininkai neturi tiesioginio ryšio su mokėtoju ar naudos gavėju, ar tuo. Todėl manau, kad mes turime inicijuoti atitinkamas e, poveikio vertinimo strategijas ir taip pat turime nustatyti lėšų pervedimo paslaugų teikėjus. Taip pat nesu tikra, ar pavyks tinkamai prižiūrėti šią sistemą, ypač jeigu bus kalbama apie lėšų pervedimus iš už ES ribų. Todėl aš tikiuosi, kad komisija kitais metais mums pateiks ataskaitą dėl šio teisės akto įgyvendinimo tikrovėje. Taip pat manau, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis e, institucijomis, ypač tais atvejais, kai yra nustatomi tam tikri pažeidimai. Ir manau, kad čia dar yra veiksmų laisvės Ir reiktų čia tikriausiai kalbėti apie sankcijas, kurios yra taikomos taip pat kovai su pinigų plovimu. Ats... Nėra vertimo į prancūzų kalbą. Merci beaucoup, merci beaucoup. <laughs> Galiausiai norėčiau pasakyti, pabrėžti, kad yra sutariama, e, kad yra daroma didžiulė žala, jeigu e, atitinkamos e, finansinės infrastruktūros nėra pakankamai apsaugotos nuo teroristų ir, ir nusikaltelių. Tačiau čia taip pat reikia kalbėti ir apie Europos Sąjungos teisės aktus. Šiuo laikotarpiu mes turime padaryti viską, kad terorizmas keltų kuo mažesnę grėsmę mūsų gyvenimui ir uh, E, skatinti Europos solidarumą. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pra, pradėsime nuo Peter Zimon. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų išsamius pranešimų pristatymus. Aš norėčiau tik papildyti uh, E, keletų aspektų. Mums nereikia kalbėti apie šių teisės aktų svarbą, e, kai finansų sistemos naudojamos pinigų plovimui. E, atitinkamo Britų banko atvejis, kuomet, kuomet buvo apie du, kai buvo 2 milijardai e, dolerių pervesta per vis gudresnius pinigų plovimo mm, įvairius mechanizmus. Taip pat e, neseni kaltinimai mesti Vatikano bankui rodo, kokia aktuali yra šita tema ir, ir kiek mes dar daug turime nuveikti šioje srityje. Mes visi sutarėme dėl to, kad reikia e, kovoti su mokesčių slėpimu ir, ir sukčiavimu. E, E, todėl reikia padaryti viską, kad niekas negalėtų pasislėpti už kažkokių sudėtingų įmonės struktūrų. Tai manau, kad šis komisijos pasiūlymas eina teisinga linkme, nes reikalaujama e, teikti detalę informaciją. Pranešėjas netgi siūlo eiti dar žingsnį toliau ir aktualiame įmonių e, registre teikti informaciją apie tam tikrus e, e, lėšų pervedimus. Aš norėčiau paklausti, kodėl mes paliekame informacijos aktualinimą, atnaujinimą tik e, valstybėms narėms, jų kompetencijai. Galbūt reiktų tą daryti europinių lygmenių, e, remtis dabar egzistuojančiamis e, ES direktyvomis, jas atitinkamai priderinti, kad, e, kad galėtume užtikrinti, kad visose Europos šalise, ES šalise būtų teikiama, teikiama ta pati tiek pat informacijos. Kalbant apie lošimus, e, norėčiau pasakyti, ponia Kleva pristatė vieną pusę kurioje būtų galima elgtis šiek tiek griežčiau, o aš norėčiau pakalbėti apie kitą sritį, kurioje uh, E, būtų galima taikyti išimtis ir ko nepasiūlė komisija. E, kaip komisija vertina tą į riziką orientuotą požiūrį? Aš norėčiau paskatinti taip pat sudaryti galimybės tais atvejais, kur yra piknaudžiaujama, e, valstybėms narėms, e, valstybės narės įpareigoti imtis atitinkamų veiksmų. Pateiksiu pavyzdį iš savo šalies, kai pasižiūrėsiu į, paž, pažiūriu į valstybinį loto, loto žaidimą, tai matau, kiek yra e, matau, kiek yra biurokratinių kliučių, kuomet laimėję žmonės niekuomet negauna grinais, e, jiems neišmokami tie pinigai. Yra tik tai. Tik tai e, e, yra tik tai kalbama apie 990 eurų riziką. Tačiau tokiais atvejais nuolat kyla klausimas, Ar nėra galimybės užkirsti kelią pinigų plovimui, e, perkant loterijos bilietus, nes dabar mes nežinome, kas, kas e, perka tuos e, loterijos bilietus, kas legaliai perdoda kam nors savo išloštas sumas. Aš, man atrodo, kad iš tiesų e, toks scenarius, e, kad paprastas žmogus parduotų kažkam savo išloštą sumą, yra neįmanomas. Toliau kitas dalykas yra susijęs su šio teisės akto įgyvendinimu. Kolegos kalba apie tai, kad e, šitos direktyvos sėkmė bus jos įgyvendinimas. Bet e, tas įgyvendimas numatytas po keturių metų. Tačiau kokia nauda iš to? Manau, kad jau dabar mes galėtume pradėti įgyvendinti tą direktyvą ir per keturis metus būtų galima pasiekti ženklios pažangos. Jeigu komisija tik tai po keturių metų renks ataskaitą apie įgyvendinimą, mes turėtume e, jau dabar, jau šiandien pagalvoti apie kai kurias detalės, kurios turėtų būti e, tokioje ataskaitoje, kad valstybės narės žinotų, į ką jos turėtų orientuotis. Peter. Dėkoju, Pėteri. 15 narių pas, pasiprašė žodžio. Taigi, kiekvienam bus skirta vos po dvi minutės, nes paskui atvyks slovėnų ministras į posėdį. Dėkoju, ponė pirmininkė, pasistengsiu tikrai kalbėti vos dvi minutės, tai gal kalbėsiu greičiau, negu kad buvau suplanavęs. Pone Zymanai, dėl loterijų. Tai visiškai nėra skaidri sistema iš tiesų galite laimėti, ir kadangi tas laimėjimas yra anonimiškas, tai nežinote, kas pralaimėjo. Ir lygiai tas pats principas taikomas kazino. Ir todėl ta sistema yra naudojamasi plaunant pinigus. sutinku su tuo, ką sakė pranešėjai. Aš tik norėčiau dar pakomentuoti pakeitimus. Dėl, pakeiti, dėl antro pakeitimo septinto straipsnio apibrieščių reikia aiškiai nurodyti apibrieštis. Pavyzdžiui, tiesioginis debitas. Skirtingi e, skirtingos transakcijos, iš kur kitos apibrieštys ir vėl penktas straipsnis, ketvirtas straipsnis, tos pačios apibrieštys. Aš tikiu, kad SEPA leidžia apibriežti tas transakcijas, kurios vyksta ES viduje. Tačiau nežinau, ar reikėtų supaprastinti tą informaciją. Panašu, kad e, mokėjimų paslaugų teikėjai, tai yra tie, kurie gauna naudą ir jie priklauso ES teritorijai. Tai tuomet e, reikia nedaug identifikacinės informacijos. Jeigu tai būtų patvirtinta, tai bankui būtų daug sudėtingiau stebėti veiksmus, kurie vykdomi, transakcijas ir apsaugoti nuo pinigų plovimo. Būtų sudėtinga pastebėti, kas finansuoja terorizmą. Tūkstančio eurų riba irgi kelia problemų. Bankui būtų daug paprasčiau, jeigu taisyklės būtų taikomos visais atvejais, ne tik kai pervedama didesnė negu tūkstančio eurų suma. Dėl tarpininkų tai taip pat reikėtų e, patvirtinti bendrovės informaciją, tai yra toks administra, tokia administracinė prievolė. Ir atsiprašau, kad kalbu per ilgai. Taip pat reikėtų imtis iniciatyvos įrengti ataskaitas. Nesakau, kad bankai nepraneša apie pinigų plovimą, bet kartais tai daroma nepakankamai, neišsamei. Dėkoju. Atsiprašau, kad nutraukiau jūs tokiu būdu. Ponas Intel Aldės vardu. Dėkoju, Pone pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Nenoriu leistis į detalės dabar kalbant apie pakeitimus. Aš turiu tik vieną pastabą. Mes turėtume labiau kvestionuoti visą paaiškinimą. Mes e, gaunam naujus standartus, naujas taisyklės, tačiau mums reikėtų daug nuodugniau e, peržiūrėti, kodėl tokie pakeitimai buvo pasiūlyti. Mes labai dažnai automatiškai priimam e, tokius pakeitimus, kartais manom, kad tai automatiškai išspręs problemą. Galbūt taip ir yra, bet aš norėčiau du, šiek tiek daugiau įrodymų. Norėčiau, kad mes kiek skeptiškiau visą tai vertintume. Per pastarasias uh, savaitės mes kalbėjom apie tai, kaip žmonės yra stebimi. Mes tikrai turėtume viską vertinti skeptiškiau ir kritiškiau. Aš nesakau, kad reikėtų atmesti visus pasiūlymus, tačiau norėčiau gauti papildomų įrodymų, kurie, manau, šiuo atveju yra būtini. Nes banka, bankams bus sudaryta dar papildoma biurokratinė našta. Be to, reikia pakalbėti ir apie piliečių informacijos saugą. Ar tikrai mums reikia tokių priemonių, ar jos yra reik... tinkamos? Aš asmeniškai manau, kad jeigu mes e, komercinės įmonės e, priversime rinkti duomenis, kurie reikalingi e, policijai, tai mes atsidursim tarsi tokioje pilkoj zonoje, bendrovės atliks policijos darbą. Gal bendrovėm reikia rinkti tik tai tą medžiagą, kuri susijusi tiesiogiai su jų e, veikla. Ar, ar reikia saugoti tuos e, asmens duomenys tiek ilgai? Mes e, turim duomenų apsaugos ir laikomo įstatymus. Ekon turėtų nu, Mm, aiškiau apibriežti, kas yra įtartina, kas yra rizikinga, kokie duomenys laikomi rizikingais. Ar ekon apskritai gali spręsti, kas yra rizikinga? Aš manau, kad mums reikėtų papildomos informacijos, kodėl finansinių veiksmų darbo grupė siūlo tokius pakeitimus. Dėkoju. Ponui Torvalsui žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėjau padėkoti pranešėjui, kad e, atkreipė dėmesį į keletą svarbius, e, svarbių aspektų, kurios komisija turėtų potobulinti. Tai kalbame apie tokią sritį, kur vykdomi nusikaltimai, mes jau kalbė, girdėjom pavyzdį apie Airijos žirgų lenktynės E, taip pat galim pakalbėti ir apie e, Suomijos lošimo aparatus, e, bet reikia pasižiūrėti, ar nebus viskas padaryta per daug sudėtingai, ar išliks ta vieninga rinka. Reikėtų, aišku, reikia skatinti tų bendrų registrų kūrimą, bet reikia vengti uh, ir kompetencijų persidengimo. Kalbant apie privatumą, tai aišku, reikia saugoti e, duomenis, rizikos vertinimas, kurį siūlo komisija. Aš taip pat e, pritariu pranešėjui, kad reikėtų reguliariai vertinti riziką kas antrus ar kas trečius metus. Apskritai, manau, kad rizikos vertinimas e, turėtų būti vykdomas vienodų ir tuo pačiu lygmeniu ir už tai turėtų būti atsakingos valstybės narės, jeigu jos nustatytų e, kažkokias rytis, kur yra padidėjusi rizika, tai reikėtų imtis priemonių. Taigi, manau, kad tiek galiu pasakyti per dvi minutės. Dėkuoju. Nežinau, ar šaliųjų atstovas norėtų kalbėti, galbūt kas nors pavaduotų šešėlinį pranešėją. Galbūt suteikime žodį Judit Sargantinį, kurie lybė komiteto pranešėja. Galbūt aš dabar pasisakysiu, o po to jūs apsispręsite, kam sutelkti teikti žodį pagal darbo tvarkos taisyklės. Taigi ne mano reikalas, kalbėsiu aš dabar. Gerai, kalbėkite. O aš lybė pranešėjui suteiksiu žodį paskutiniai, kadangi jinai įvertins ir kitų pasisakymus. Taigi dabar kalbėkite jūs, kaip šešėlinis pranešėjas Aš nenorėčiau įžengti į Libę teritoriją, kadangi mes tokios nuostatos laikomės visada žaliųjų frakcijoje. Norėčiau pasakyti, kad pinigų plovimo klausimas yra labai svarbus, tai yra ekonominis klausimas, tai yra didėjantis e, fenomenas ir su tuo yra susiję daugybė problemų. Tačiau kita vertus šito teisės akto įgyvendinimas uh, uždėjęs papildomą naštą, tačiau kita vertus tuo teisės aktu reikėtų numatyti vienodas veiklos sąlygas visiems rinkos veikėjams. Ir jeigu vieni iš jų laikysis tų teisės nuostatų, o kiti ne, tai mes nieko nepasieksime. Aš nenorėčiau kalbėti apie nusikalstamas veikas, čia galbūt jau labiau libė teritorija. Tačiau vis dėlto mes čia kalbame apie ekonominius klausimus, apie mokesčių vengimą, apie finansinių nuostatų laikymasi. Taigi, čia ir labai svarbus klausimai ekon komitetui, kita vertus profesorius Schneideris iš Linco nurodė, kokio masto sumos yra apyvartoje juodojoje rinkoje ir tai kelia didžiulį susirūpinimą. Taigi mes turime Ekon komitete rimtai pažvelgti į šitą klausimą. O dabar konkrečiai apie pranešėjo pranešimą. Norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų. Vienas iš jų būtų pagrindinis, dėl jo, ko gero, visi susitarėme atrodo, kad nereikia naujų teisės nuostatų, pakaktų, kad dabartinės būtų tinkamai įdėgiamos, perkeliamos. Ir tai reiškia, kad nepakanka renkti ES lygmenių naujus įstatymus, bet siekti, kad valstybės narės juos tinkamai įgyvendintų savo teritorijoje. Nereikia bejoti metodologiją, bet pavyzdžiui, Kibre, Kiprė matosi, kad kas atsitinka, jeigu uh, nuostatos tinkamai įgyvendinamos ir kaip situacija keičiasi. Taigi, Europa turi išnaudoti visas galimybės, e, daryti visą spaudimą, kad priežiūros agentūros uh, atliktų savo vaidmenį ir kad būtų laikomasi griežtų taisyklių. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir kalbu dviejų vardu. Atrodo, kad jūs ketinate kalbėti keturias minutės. Vienas dviejose asmenyse savaime suprantamas dalykas. Aš pranešime nelabai supratau, kodėl pranešėjas siūlo uh, apriboti e, sankcijas tik tai. To, uh, to limit uh, basically the possible maximum cost by. Nelabai suprantu, kam reikėtų numatyti tokias keistas uh, kompensacijas vietoj tų griežtų sankcijų. Taigi nelabai suprantu ir kodėl tas įgyvendinimas turi būti turi trukti taip ilgai, kaip siūloma. Ir paskutinis dalykas, žinoma, į lošimus turime rimtai pažvelgti ir ko gero nereikėtų daryti didelio skirtumo tarp to, ar tie lošimai vyksta internetu ar ne internetu. Svarbu, kad išvengtume pinigų plovimo. Dar kartą kolegai suteiksiu keturias minutės, kuris taip pat kalbės už du. Klausydamasis diskusijos bandžiau pamastyti apie visų šešėlinių pranešėjų išreikštas nuomonės. ECR nuostatos iš esmės nesiskiria nuo ankstesnių kalbėtojų išsakytos pozicijos, todėl aš galiu kalbėti trumpiau arba ilgiau. Tuo labiau, kad e, Sofija Intfeld iš esmės pasakė, kas pasakyta mano pirmoje pastaboje ir Gigold taip pat išsakė jau mano anksčiau turėtų omenyje mintį, tačiau kaip ten bebūtų, norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirma, neturėtume vaikytis idėjos, kad kiekvienas finansų rinkoje siekia apgauti ir arba vykdyti pinigų plovimo operacijas. Dabartinėje ekonominėje situacijoje mes vis dėlto siūlytume renkti teisės aktą, kuriame būtų atsižvelgiama į tai, ką aš pavadinčiau tiesiog nedaryti kliūčių verslui. Ir e, siūlyčiau nekurti tokių teisės aktų, kurie būtų įdingi arba nereikalingi. Vietoj to, kad kurtume naujus teisės aktus, reikėtų atidžiai išsiaiškinti, konstatuoti, ar dabartiniai teisės aktai yra tinkamai įgyvendinami. Tai yra pirmas dalykas. Antrasis. Tai tas pats, ką pasakė kolega Karinč savo įžanginėje kalboje. 5 procentai pasaulio BVP, remiantis tarptautinio valiutos fondo vertinimais, yra gazdinantis skaičius. Tiesiog prognozuokime, kad toks skaičius iš tikrųjų yra pagristas, tai tuomet reikėtų gauti papildomos informacijos, kad galėtume planuoti kitus procesus. Įmonių registrai ir kova su pinigų plovimu. Pagrindinė prielaida šioje kovoje yra tinkama informacija, o nacionalinių verslo e, registrų prievolė turėtų būti pateikti informaciją tarptautiniu mastu kitiems registrams. Net ir pats Karinč teigia, kad susieti registrai nebūtinai išspręs visas problemas. Naujusios technologijos. Žinoma, yra svarbus, nors ir paskutinis klausimas, kurį noriu paminėti. Mes gyvename 21-ame amžiuje ir turime sutikti su tuo, kad naujusios technologijos sparčiai vystosi ir Todėl e, reikia labiau suderintų teisėkaros procesų plėtojantis naujosioms technologijoms ir jos turi atsispindėti naujose teisėkūros aktuose. Bet iš esmės mes pritarėme jau išsakytoms nuomonėms. Teoriškai turėčiau suteikti keturias mes Jurgin Krūtą. Ja, <clears throat> Dėkoju. Bet aš manau, kad galėsiu kalbėti trumpai, jau buvo pasakyta daug dalykų, aš norėčiau paliesti e, tokį aspektą, kuris nebuvo minėtas. Man atrodo, mes visi sutarėme, kad reikia kovoti su pinigų plovimu ir e, mokestiniu sukčiavimu, kiek tai įmanoma, tačiau nepaisant e, to reikia nepamiršti tam tikro por, pro, proporcingumo. Dažnai e, vartotojai skundžiasi, kad e, bankai pasitelkia e, įvairias nuostatas e, susijusias su pinigų plovimu, neleidžia klientams atidaryti sąskaitų bankuose. O mes nuolat pabrėžiame, turime nuolat pabrėžti, kad net, netvertume uh, galimybės bankams daryti to, ko, ko mes nenorime, kad jie dalytų. Yra du pavyzdžiai, į kuriuos nuolat atkreipiamas dėmesys. Tai yra viena jungtinės karalystės problema. Ten bankai e, reikalauja iš žmogaus, kuris nori atsidaryti sąskaitą, kad jis e, gyventų, turėtų registruotą gyvenamą vietą jungtinėje karalystėje. E, ir taikydami e, kovos su sukčiavimu nuostatas, iš tiesų mes turime žiūrėti, kad jos būtų vienodai įgyvendinamos viso Europos Sąjungoje, nes kitaip iškraipysime vidaus rinką. Ir e, sukursime tokią situaciją, kurios net nenorime. Toliau kitas dalykas, kurio reiktų nepamiršti ir į ką atkreipia dėmesį vartotojai, tai situacija Prancūzija, Prancūzijoje. Prancūzijoje e, buvo visai lė tokių įvykių, kuomet bankai pasitelkė kovą su sukčiavimu iš klientų, iš savo klientų reikalavo įvairių asmens duomenų. Aš pats to nemačiau, girdėjau tik tai iš tam tikrų kli, banko klientų. Iš tiesų tai būtų labai keistas būdas e, taikyti uh, pinigų plovimo, kovos su pinigų plovimu e, teisės aktus. Manau, kad mes turime išsaugoti proporcingumą ir užkirsti kelią tokiems bankų piknaudžiavimams. Norėjau tik tokią pastabą pas, pasakyti ir dar viena pastaba pabaigai. Mes nuolat kalbame apie laisvosios prekybos susitarimus. Galbūt kovojant su pinigų plovimu būtų prasminga į laisvosios prekybos susitarimus įtraukti e, konkrečias nuostatas dėl kovos su pinigų plovimu. E, kad nebūtų taip, kad mes kovojame su pinigų plovimu ES viduje, bet kitoms pasaulio šalims tarsi atveriame galimybės e, padėti tam tikriems e, asmenims vykdantiems pinigų plovimą. Iš tiesų, tai yra labai įdomios diskusijos, kai pradedame kalbėti apie bankus, ko jiems reikia, kokios informacijos. Dar Judith Sargentinį turėčiau sukeiti, e, suteikti žodį. Ir jau atvyko ministras kitai mūsų diskusijai, dar taip pat paprašė komisijos atstovas žodžio. Todėl ar, ar pranešėja neprieštarautų, jeigu aš jai nebesuteiksiu žodžio. Gerai, Judit, o paskui komisija. Dėkoju. Man atrodo, kad šita jūsų pastaba, ponė pirmininkė, kad kad norite, kad reikia daug popierių užpildyti, norint atsidaryti banko sąskaitą, iš tiesų yra esminis dalykas šioje diskusijoje. Mes manome, kad, kad Libe ir Ekon komitetai pasidalins savo kompetencijomis dėl 51 e, straipsnio ir manau, kad atitinkamos diskusijos vyks po vasaros atostogų. E, čia reikia nepamiršti taip pat ir kovos su pinigų plovimu direktyvą. Tačiau norėčiau pabrėžti temą, kur yra aktuali mūsų komitetui. E, toje direktyvoje nėra kalbama apie tai, kas yra mokestinis nusikaltimas. Ir jeigu tą apibrėžti mokestinio nusikaltimo paliksime 28 valstybėms narėms, tai ar jūs galvojate, kad mes turėsime normalų teisės aktą, kuris kovos su mokestiniais e, sukčiavimais? man atrodo, aš bijau, kad jeigu mes aiškiai neapibriešime, kas yra mokestinis nusikaltimas, O tai e, yra, pavyzdžiui, tokių atvejų, kai, kad kai kurios valstybės narės negalvoja, kad mokesčių nemokėjimas yra nusikaltimas, e, o galvoja, kad čia kad yra tik administracinis pažeidimas. Tai tuomet, jeigu taip išsiskirs nuomonės ir, ir atitinkamo apibrėžčių traktavimas, tai e, tuomet mes nieko nepasieksime. Mokestinis sukčiavimas yra apibrėžtas, o mokestinis nusikaltimas nėra apibrėžtas. Todėl e, manau, kad mes turėtume uh, užtikrinti viską, kad vyktų automatiniai informacijos mainai tarp valstybių narių. Taip pat manau, kad Europos parlamentas taip pat turi prisimti atsakomybę ir pateikti kažkokias priemonės ar, ar kažką, kas padėtų, padėtų apibriežti mokestinį nusikaltimą. Toliau kalbant apie rizikas yra daug įvairių organizacijų, pavyzdžiui, Europolas, EBA ir kitos organizacijos. Ir e, mes čia turėtume kalbėti apie tai, ką valstybės narės turi daryti, jeigu jos e, kovoja su pinigų plovėjais ir turime nepamiršti atitinkamų organizacijų, ypač Europolo vaidmens. Mes iš tiesų dažnai remiamės informaciją, kurią mes net negalime pasitikėti. Tai e, kaip mūsų, e, mūsų piliečiai, kurie mus išrinko, gali e, tikėtis, kad mes darome tai, ką reikia. Pone Infeld jau paminėjo duomenų apsaugos klausimą. Man atrodo, kad mes turėtume uh, E, padaryti viską, kad galėtume e, veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, su, su mokestiniais nusikaltimais, tačiau nepa, nepažeisti duomenų apsaugos tam tikrų nuostatų. E, ir duomenų apsaugos pareigūnas pabrėžė, kad tam tikros nuostatos yra nesuderinamos su duomenų apsauga. Tai tuomet, jeigu teisės aktai yra nesuderinami, tai vėlgi nėra aišku, kaip juos įgyvendinti, ar didesnį dėmesį skirti kovai su pinigų plovimu, ar didesnį dėmesį skirti duomenų apsaugai. Taigi e, sunku, kai yra tokie, e, to, tokie e, nesutapimai spręsti šią problemą. Taip pat valstybėse narėse yra skirtingas skirtingas policijos vaidmuo, atitink, kalbant apie atitinkamus mokestinius nusikaltimus. Ir paskutinis aspektas, kurį norėčiau paminėti prieš baigdama, kaip mes efektyviai pasieksime šių teisės aktų įgyvendinimo, jeigu 28 valstybėse narėse bus skirtingos sistemos, e, kai ir ne tik 28 e, skirtingos sistemos, bet kai 28 valstybėse narėse skirtingos organizacijos, loterijų e, organizatoriai ir panašiai skirtingai įsivaizduos, kas yra pinigų plovimas ir, ir mokė, mokesčių vengimas. Man atrodo, kad pateikti tokį teisės aktą tai dar nėra pakankama. Mes turime daryti viską, kad šis teisės aktas būtų veiksmingai įgyvendinamas. Atsiprašau, bet nuolat žalieji man pateikia e, tokias e, keistas pastabas. Prašau, žodis jums. Visi kalba apie e, į riziką orientuotą požiūrį, tačiau tuomet reikia galvoti, kas nagrinės tą riziką. Ir, ir turime siekti, kad tas rizika orientuotas požiūris taip pat remtųsi egzistuojančiomis taisyklėmis ir nuostatomis. ir taip pat reikia žiūrėti, kas vyksta, kai yra atidaromos arba uždaromos bankų sąskaitos. Taip pat turime nepamiršti domenų apsaugos nuostatų. Nebeliko laiko komisijos atstovui, galiu suteikti tik dvi minutės. Labai atleiskite, bet laukia jau Slovenijos ministras. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai pakomentuosiu. Dėl pirmo punktų, dėl to, kad reikia paaiškinti, kas yra tas pinigų plovimas, ar yra apskritai gautos informacijos apie pinigų plovimo mastą, apie taikomus tarptautinius standartus. Uh, mes manome, kad tai yra labai opus klausimas, efektyvumą ir riziką įvertinti yra labai sudėtinga, todėl manau, kad šį klausimą galima spręsti tik klausiant, kaip būtų, jeigu ta sistema neveiktų. Antra vertus, mes o, turime proporcingumo taisyklės, kurios turi galioti ir mes jos neturėtų, e, jos turėtų e, turėti tokį patį poveikį visoms e, bendrovėms, visoms verslo sritims. Kalbant apie naudos gavėjų registrus, mes jų nesiūlėm, mes taip pat jiems ir neprieštaraujame. Mes manom, kad svarbiausias dalykas yra telkti dėmesį į informacijos šaltinį ir kad informacija būtų pateikta kuo tikslesnė ir tinkamu laiku, kad bendrovės e, turėtų tą informaciją ir galėtų pateikti. Dėl lošimų sektoriaus. Tai mes turim e, rizikos vertinimą, mes turim pagal tai sukurtą sistemą ir ji yra taikoma visame lošimų sektorija. Mes šiek tiek išplėtėm apibrieštis, bet e, leidžiame veikti e, lankščiai, leidžiame lankščiai vertinti riziką lošimų sektoriuje. Kalbant apie efektyvumą, tai efektyvų taisyklių taikymą, tai mes susidurėm su, e, turim labai sudėtingą programą, kuri padeda mums uh, užtikrinti efektyvumą, efektyvumą Europos Sąjungos e, lygmenių. Taip pat tuo užsieima finansinių veiksmų darbų grupė. Dėl duomenų apsaugos mes sąmoningai pasirinkome apriboti e, taisyklių skaičių, kurios taikomos vadovaujantis direktyva, e, kalbant apie pinigų plovimą. E, mes tokios e, e, nuomonės prie, priėmė pasikonsultavę su DG Justice kolegomis. Ir dar labai trumpai dėl reglamentavimo. Pranešėjai teigia, kad reikėtų pateikti rizikos vertinimą, mes visiškai pritarėme ir suprantome, kad reikia daugiau aiškumo, tačiau antra vertus e, jau buvo nuveikta nemažai prasmingo ir reikšmingo darbo, kaip pasirodė. E, pirmasis reglamentas, kurį pateikė tarptautinė e, bankų institucija. O kalbant apie tarpininkus, tai E, mes e, nagrinėjame pateiktus pasiūlymus, o galiausiai ar ES sistema yra e, ta, kurią sudėtinga stebėti, mes taip nemanome. Mes manome, kad SEPA pateikia mums labai gerų sprendimų ES lygmenių. Be to finansinis sektorius taip pat uh, E, taiko tas e, tarptautinės nuostatas ir standartus. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju, kalbėjot ne dvi, o keturias minutės, bet galiausiai pabaigiam, aptariam šį darbo tvarkės klausimą. Taip pat yra nustatyti terminai, kada galima pateikti pakeitimus ir naujus pranešimus dabar e, ta data yra Liepos 18. Įdomu. Pateikite pakeitimus iki Liepos 18 dienos gali būti, kad jums e, pateiks ir kitą informaciją. Dėkoju, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ekonominis dialogas ir keitimasis nuomonėmis su Slovenijos finansų ministru. Right. Okay, I've got uh, two pages of notes here that I'm not going to read out. Dėkoju, gavau du puslapius uh, pastabų, bet jų neskaitysiu. Dabar norėčiau pasveikinti Slovenijos ministrą, kuris atvyko čia dalyvauti ekonominėme dialoge ir apsikeisti nuomonėmis. Aš noriu informuoti narius, kad šiandien keisimės nuomonėmis su Slovenijos finansų ministru, bet taip pat e, norėčiau Prancūziją, Ispaniją, Luksemburgą ir Maltą taip pat e, pakviesti dalyvauti čia keičiantis nuomonės, bet dar negavau patvirtinimo. Uh, Ispanija, Prancūzija, Malta ir Luksemburgas jau susisiekė su mumis, bet patvirtinimo dar negavome. Portugalija apskritai dar neatsakė. O tuo metu pasikeitė finansų ministrai šalyje, tai gal reikia siūsti naują pakvietimą. Taip pat noriu, kad valstybės narės čia ir jų ministrai atstovai atvyktų į mūsų komitetą ir padiskutuotų apie politiką ir apie ekonomiką. O dabar norėčiau suteikti žodį ministrui 10 minučių nedaugiau, tuomet bus bendro pobūdžio pastabos, o tuomet suteiksim laiką klausimams parlamentarai pateiks jums klausimus, jūs į juos turėsite atsakyti. Dėkoju. Dabar e, žodis ministrui. Labai dėkoju, kad domitės mano šalimi ir ekonominę padėtimi joje. Aš norėjau pakalbėti apie tris pagrindinius faktus, pristatyti dabartinę Slovenijos situaciją, o tuomet e, galbūt e, pakalbėti apie antrą ramstį, apie trumpalaikius prioritetus, apie tai, kas dabar vykdoma. Kalbant apie dabartinę ekonomikos situaciją, taip po penkerių metų vangaus ekonomikos augimo, kartais net ir apskritai neaugimo, po ekonominės e, recesijos, mums reikia dabar veikti labai greitai, mūsų skola nėra didelė, tai 55 procentai BVP, bet per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo darbo vietų skaičius neauga. E, e, mes dar tikrai nesame visiškai išlipę iš krizės duobės. Tačiau makroekonomikos sektorius yra e, sveikas, būstų sektorius mažiausiai suskolinęs visoje Europos Sąjungoje. Antra vertus, bendrovių e, sektorius e, susiduria su problemus ir tai atsispindi bankų ataskaitose. Tai būtent e, šią temą mes ir domimės formuodami ekonomikos politiką. Per pastaruosius penkerius metus buvo priimta tikrai neteisingų sprendimų ir dabar reikia mums ištaisyti tas klaidas. Reikia staigiai ir adekvačiai reaguoti į ekonominės krizės padarinius. Jeigu atsigręžtume atgal, tai pamatytume, kad buvo vykdoma ir imamasi e, tam tikrų veiksmų darbo reforma, pensijų fondų reforma, fiskalinė konsolidacija. Visa tai buvo vykdoma. Bet ir dabar reikia visas tas reformas tęsti ir palaikyti. Taigi mes turime tris tokius pagrindinius ekonomikos ramščius pirma, reikia pakeisti sprendimų prieimimo procesą, reikia keisti teisėkūrą. Anksčiau daug sprendimų buvo blokuojama referendumo metu, tai todėl reikėtų e, dabar taikyti konstitucinės e, pataisas, reikia pakeisti e, skaičių, kiek e, žmonių turėtų dalyvauti referendume. Reikia sklandžiau vykdyti reformas. Taip pat reikėtų patobulinti balsavimo sistemą. Slovenijoje daug parlamentinių partijų, koalicijos labai didelės vyriausybėje ir jos paprastai yra nestabilios. Tai reiškia, jeigu norime tikslesnės ekonominės politikos mums reikia ir stabilesnės vyriausybės. Trečias dalykas e, tai bendrovių valdybos ir valdymas. E, Slovenijoje šis rytis tikrai turėtų būti patobulinta. Visi šie trys elementai yra tarpusavyje susiję. Antras pagrindinis ekonomikos politikos ramstis yra ekonomikos skatinimas per penkerius prastos ekonomikos e, e, meto, metus ekonomika smuko, dabar turime susitelkti ties fiskalinę konsolidaciją, bet apie tai pakalbėsiu šiek tiek e, vėliau mes turim veikti greitai ir efektyviai, kad, kad galėtume kalbėti ne tik apie ilgalaikius, bet ir trumpalaikius tikslus ir perspektyvas. Mes negalime vykdyti e, ilgalaikių reformų, jeigu nesugebam įvykdyti trumpalaikių. E, trečias ramstis ar pagrindinis punktas yra ilgalaikė uh, ilgalaikis augimas ir konkurencingos ekonomikos kūrimas. Mums reikia efektyvios teisinės sistemos, e, turime e, didinti e, viešojo sektoriaus informavimą, darbo rinkos sektorių E, tobulinti taip pat aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos sektoriuose. Dar reikėtų e, įvykdyti patobulinimų. Kalbėjau apie prioritetus. Visų pirma, augimo e, skatinimas bankų veiklos peržiūra, bankų bankų, bankai pakankamai nefinansuoja rinkos dalyvių. Um, mums taip pat e, reikia restruktūrizuoti komercinius e, bankus. Kaip jau minėjau, reikia skatinti ir trumpalaikį augimą. Kalbant E, apie skolas mes e, įdėgiam BMS e, bankų valdymo sistemą, patvirtinome, priemėme įstatymą, bendradarbiaujam su tarptautinėmis institucijomis, kūrėme metodologiją kartu su ES institucijomis visi bankė dirbantis žmonės yra tarptautiniai ekspertai turintys e, tarptautinių kompetencijų ir dabar mes perkeliam turtą į šį naujai įkurtą banką. Mes taip pat patys vykdome bankų vadinamosius streso testus. Mums reikia pabaigti E, šiuos testus prieš perkeliant turtą į BMS. Kalbant apie privatizaciją, tai jau turime 15 bendrovių sąrašą, kurios turėtų būti privatizuotos, tačiau reikia parlamento pritarimo, kad parlamentas turi patvirtinti E, šį sąrašą. Mes šį sąrašą parengėm maždaug prieš mėnesį. Parlamentas patvirtino prieš dvi savaitės, o dabar imsimės konkrečių veiksmų įgyvendinimo. Taip pat e, keičiame Sloven... Slovenijos vienos bendrovės nuostatas. E, ta bendrovė taip pat turėtų būti privatizuota. Mm, e, rudenį jau būsim parengę e, visą strategiją, bus aišku, kurios valstybės valdomos bendrovės privati, bus privatizuotos, kurios ne. Kitas prioritetas yra fiskalinė konsolidacija. Mes nusprendėm, kad reikia mažinti deficitą. Slovenijos ekonomika nedidelė, bet atvira, todėl konkurencingumas yra labai svarbu ilgalaikiai perspektyvoj. Todėl e, reikia daug labiau koncentruotis ties e, išlaidomis. E, ėmėmės priemonių, kurios sudaro maždaug 1 milijardą eurų, tai yra 3 procentai BVP. E, tai šios priemonės mums padės sumažinti išlaidas. Priemonės bus įgyvendinamos šiais metais ir kitų metų pradžioje. Mes norėjom įgyvendinti visas šias priemonės šiais metais, tačiau dalis buvo nukelta į kitus metus. E, taip siekiam užtikrinti fiskalinę konsolidaciją. Dar vienas dalykas, kalbant apie fiskalinę konsolidaciją, tai vieša skola. Mes pra, mūsų skola yra 55 procentai viso BVP. Tai mums tikrai reikia išspręsti bankų problemas. Mes norėtume sumažinti šią e, skolą ir todėl vykdome ir privatizaciją. Tai vienas sprendimo. Tai manau, kad tiek nenoriu labiau leistis į detalės, jeigu kils kokių klausimų, būtinai atsakysiu. Dėkuoju. Dabar suteiksime galimybę pateikti klausimą EPP. Žampol Gozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę gerbiamas ministrė į mūsų posėdį, į šią didelę potėdžių salę. Jūs pateikėte jau bendrą informaciją apie situaciją jūsų šalyje, tačiau jūs sakėte, kad maloniau atsakytumėte į klausimus. Dėl bankų situacijos jūsų šalyje ir dėl to, kaip juos gražinti į įprastinį kelią, kaip kovoti su jų įsiskolinimu. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs norite išspręsti problemą susijusią su bankais apskritais. apskritai. Kita vertus, įdomu, kaip jūs ketinate e, padengti valstybės įsiskolinimą. Ambition was to do the Pirmas uždavinys e, buvo tiesiog e, išvalyti bankų rinką nuo blogų bankų. Praėjusiu metu rugsėjo e, koks have, uh... E, rūpiučio rugsėjo mėnesiais mes ėmėmės kokių veiksmų ir mes įsteigėme konkrečią bankų valdymo tarnybą kuri rekapitalizuos blogu, blogas bankų mm, paskolas, supirks jas ir iš tuos išleis vertybinius popierius, už kuriuos įsipareigojimus prisims pati valstybė. Taigi mes sudarinme visas teisinės prielaidas šios institucijos veiklai ankstesnė vyriausybė e, pateikė teisėkuros aktą parlamentui, buvo taip pat e, ir atsižvelgta ir į referendumo e, metu išreikštą nuomonę, kaip ten bebūtų, buvo padaryti atitinkami pakeitimai teisės aktuose šitų blogųjų bankų paskolų valdymo bendrovė turi būti e, sav, savarankiška institucija. Po to, kai turtas bus e, perkeltas į šitą banką ir kai rizika bus tinkamai įvertinta, tada bus apsispręsta ir dėl šio banko uh, įsipareigojimų. Airijoje ir Ispanijoje pastebėjome, kad e, šit... Kas... Public, uh, uh turto valdymo bendrovėje tenka tik tai 40-41 procentas e, turto. You... 49 procentai dalies. Žinoma, galima keisti įstatymus, tagal, tačiau pagal dabartinius įstatymus galima uh, vykdyti veiklą penkerius metus. Mes manome, kad tuo galima apsiriboti kol kas. Ir žinoma, reikia uh, sumažinti mokesčių mokėtojų lėšas, kurios tenka e, šiai bendroviai. Be to BMC si turi teisę parduoti 10 procentų jai patikėto turto, kad jinai galėtų save išlaikyti. Taigi teisės aktai yra priimti, po įstatyminė teisės aktai taip pat institucija yra įsteigta ir ji, žinoma, dirbs stebėdama e, bankų veiklą, stebėdama bankams pervedamas lėšas ir mes pradėsime šios institucijos veiklą, kai konkurencingumo direktoratas uždegs žalę šviesą, tai yra išduos e, leidimą kadangi prieš tai reikia išsiaiškinti, ar laikomasi valstybės pagalbos teikimo nuostatų, taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą kapitalą ir taip pat valstybė turi numatyti, kokias prielaidas kurias įgyveninus bus vykdoma šios institucijos rekapitalizacija. Tai būtų pagrindinė mūsų veiklos kryptis. Vasaros laikotarpiu mes ketiname pervesti pirmasias sumas ir atlikę šitą švarinamosi darbą vasaros laikotarpiu galbūt jau naujais mokslo metais, kaip mes sakome, nuo rugsėjo pirmos galėsime pradėti dirbti su išgrynintais bankais. Okay. Uh, the... Gerai, tuomet keliaukime prie kitų klausimų. Pone Kleva užduos kitą klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau visų pirma pasveikinti jūs čia atvykusi į mūsų komitetą, jūs labai greitai sureagavote į mūsų kvietimą tik prieš kelias dienas mūsų vyriausybė atšventė šimto dienų laikotarpį, kol jį yra valdžioje ir matau, kad jūs į visas rekomendacijas atsižvelgėte labai rimtai, todėl džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. E, e, lapkričio mėnesio komisija, savo komisijos ataskaitoje komisija e, sako, kad komisija yra viena e, iš dviejų valstybių narių, kuriai, kuriai e, reiktų taikyti. Įsiskolinimo peržiūra. Aš pati manau, kad mes turime čia atsižvelgti į du e, rodiklius. E, komisija mano, kad Slovenijai reikia taikyti tokią detalesnį, išsamesnę peržiūrą, tačiau mes turime nepamiršti makroekonominių rodiklių ir disbalanso. Tai yra dalykai, kuriuos reikia uh, labai rimtai reaguoti. Todėl norėčiau e, paklausti jūsų, kaip jūs vertinate komisijos ataskaitą. Žan-Paul Gozės paminėjo tuos vadinamosius bloguosius bankus. E, norėčiau papildyti šį klausimą. Slovenijoje jau e, metus ar ilgiau vyksta diskusijos šią temą ir nuolat iškyla problemos dėl teisinės apibriešties. Mums komisija nuolat sukuria naujų problemų dėl teisinės bazės. Todėl norėčiau paklausti, ar yra kažkoks susitarimas su komisija, kad būtų nustatytas teisinis pagrindas ir, ir apibrieštis, kas yra tas blogasis bankas. E, žinome, kad praėjusios savaitės pabaigoje vyko kažkokios diskusijos. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad reikia kažkokių papildomų priemonių, e, kalbant apie kainas ir, ir atitinkamas priemonės. Dėkoju už jūsų klausimą. E, atsakyt, prieš atsakydamas norėčiau pa, iš pradžių pasakyti komentarą dėl disbalanso. Manau, kad e, Slovenijoje yra keletas indikatorių, rodiklių, yra visas sąrašas rodiklių susijusių su Slovenijos e, ekonominiu disbalansu. E, tai yra, yra visas sąrašas atitinkamų rodiklių, bet, e, bet Slovenijai būtų galima taikyti tik du iš tų rodiklių. E, tačiau nepaisant to mes ėmėmės atitinkamų veiksmų, e, mes e, padarėme išvadą, kad vis tik pas mus yra tas disbalansas ir yra ir yra įmonių sektoriuje atitinkamas disbalansas, to reikia su juo reikia kovoti, jeigu mes norime pasiekti ekonomikos stabilumo. Taip pat e, tam, kad mes galėtume siekti kažkokios pažangos, reikia e, kovoti su disbalansu, nes čia mes turime kalbėti apie tvarumo e, atitinkamus aspektus ir, ir čia galbūt reikia kalbėti apie ateitį ir kad mes būtume geriau pasirengę e, ateičiai. Kalbant apie tos bloguosius bankus ir atitinkamą teisinį pagrindą, manau, kad šiuo metu buvo pasirinktas teisingas teisinis pagrindas. Aš negirdėjau kažkokių tam prieštaraujančių komentarų. E, kalbant apie diskusijas ir pokalbius su komisija e, ir ECB, buvo nustatyta, kad reikia vertinti įsiskolinimą, e, kad Slovenijai turėtų būti taikoma atitinkama sustiprinta peržiūra, e, vertinant bankų sektorių ir e, turi būti po tos peržiūros taikomas banko turto. Banko turtų, bankų turto vertinimas. Bet dabar mes tarsi prarandame laiką, o laikas yra labai svarbus faktorius. Todėl e, galbūt reiktų ir paskubėti, tačiau kita vertus e, reikia užtikrinti visų procedūrų skaidrumą. Ir mes visi pritarėme tam, kad reikia paspartinti veiksmus. Kalbant apie turto perdavimą, mes tą bandomąjį projektą inicijavome tam, kad parodytume, kad e, buvę blogieji bankai gali pritaikius tokią procedūrą vėl sėkmingai dirbti. Taigi mes e, bandome daryti viską, kas yra įmanoma. Ir aš vis dar tikiu, kad mes dalį to turto galėsime greitai per, pervesti. Dėkuoju toliau Wolf Klins. Dėkuoju. bandėte, pabandėte mums nupiešti tokį labai teigiamą E, situacijos Slovenijoje paveikslą, bet man atrodo, kad, e, kad ta situacija Slovenijoje yra labai kritinė. Ir jeigu jūs bandote privatizuoti tas bendrovės, kurios dabar dar yra valstybinės, ir jeigu jūs tą darote tik dabar, tai man atrodo, kad jūs pra, praradote 20 metų, nes Baltijos valstybės privatizavimo procesą pradėjo iš karto po to, kai išsikovojo savo nepriklausomybę. Todėl man kyla klausimas, kodėl jūs to anksčiau nepadarėte. Ir e, tai čia būtų toks pirmasis aspektas. Toliau antras aspektas. E, E, jūs turite dabar galimybę e, rekapitalizuoti bankus, jūs e, pritarėte tai, ar jūs svarstote galimybę pasinaudoti pasinaudojus Europos Sąjungos atitinkamo fondo lėšomis. jūs, e, taip, bet tai reiškia, kad jūs turėsite e, inicijuoti skaidrų sprendimų prieimimo procesą, kuris turėtų būti labai sąžiningas ir neturėtų būti per daug biurokratijos. Man ir iki šiol atrodo, kad jūsų viešajame sektoriuje yra pernelik daug darbuotojų ir man atrodo, kad jūs tam tikras problemas e, sprendžiate nepakankamai griežtai. Thank you very much for the question. You asked me for the last aiš, e, klausėt apie 20 metų, bet aš dirbu vos keletą mėnesių. Bet čia buvo ne asmeninis klausimas, čia buvo kaip e, Slovenijos vyriausybės atstovui klausimas. Taigi klausimas dabar, kodėl e, tik dabar vykdom mm, privatizaciją. Kaip minėjau, tai mes darom ir dėl pragmatiškų paskatų. Slovenijoje tai buvo o, aptariama, buvo svarstoma, kad galbūt reikėtų pradėti privatizaciją, bet gauti skaičiai buvo labai nedideli. Taigi mums teko uh, rinktis ir dar kartą pradėti diskusiją apie privatizaciją, sudaryti bendrovių, kurios turėtų būti privatizuotos sąrašą, bet negalima iš karto visų tų bendrovių privatizuoti vienu metu. Truko be to labai ilgi, ilgai debatai ir todėl buvo pasirinktas tas pragmatiškas problemos sprendimo buvos būdas. Mes iš pradžių e, sudarėm penkių bendrovių sąrašą, paskui papildėm sąrašą, bendrovių skaičius išaugo iki penkiolikos. Ir tuomet mes pradėjom tas e, bendrovės privatizuoti, mes e, mumis pramonė pradėjo pasitikėti, mes viską uh, norėjom daryti greitai, bet, bet stengiamės, kad mokesčių mokėtojai gautų kuo daugiau iš to naudos. Mes nenorim parduoti kuo greičiau tų bendrovių. Taigi toks būtų paaiškinimas. Aš Slovenijos parlamentui pasižadėjau, kad mes parengsime visą strategiją, sudarysim bendrovių sąrašą E, nustatysim, kurios bendrovės turi būti privatizuojamos, nurodysim, e, ką turėtų valdyti valstybė, o kurios bendrovės galėtų būti valdomos ir privataus sektoriaus. Taigi apie tai mes dar padiskutuosime rudenį. Kalbant apie ESM, Europos stabilumo priemonę. Tai e, mes e, stengiamės viską e, išspręsti savo lėšomis. Slovenija gali pati išspręsti šią problemą ir manau, kad tai yra tinkama priemonė ir Tikrai mes e, nenorim naudoti ES lėšų, išsivalyti toms šiukšlėms, kurios, e, kurias patys e, sukūrėm. Ir privatizacija yra pirmas žingsnis, rodantis atvirumą. Daug dalykų jau buvo padaryta praeitie administracinių barjerų buvo nemažai sukurta Ir šis rytis yra tikrai problematiška ir čia ją reikėtų patobulinti, bet mes esam susidėlioję dabar prioritetus ir e, juos įgyvendiname. Dabar žodis ponui. ICR. ICR atstovui. ICR atstovui dėkoju. Aš norėčiau užduoti keletą paprastų klausimų, atsižvelgus į tai, kad Slovenija yra viena iš 11 valstybių, kuri remia e, finansinių transakcijų mokestį. Taigi, pirmasis klausimas, koks, koks yra finansinės rinkos dydis Slovenijoje? Antras klausimas, kokia tikėtina graža ar pelnas? Kiek e, siekiate surinkti pinigų finansinių transakcijų apmokestinimu? Ir trečias dalykas, jūs kalbat apie sunkumus ir aš tikrai e, manau, kad jūs puikiai dorojate su problemomis pačioje Slovenijoje. Kur norėtumėte panaudoti tą pelną, kurį gautumėte iš o, transakcijų apmokestinimo Slovenijos biudžetui ar ES e, biudžetui skirtumėte? Dėkoju už klausimą. Aš net, neturiu tikslių skaičių, tačiau Slovenijos rinka yra gana maža ir tikrai mes negautume didelio pelno iš šio mokesčio. Mes neskaičiavom, kiek būtų pajamų, mes neįtraukiame šio skaičiaus į biudžetą, nes tai yra neaiškus skaičius. Mes turim panašų mokestį, kuriuo apmokestiname bankų paslaugas. Tas mokestis galioja nuo praėjusių metų. Taigi E, mes apie tai dar nesvarstėme, pasižiūrėsim, kokia situacija bus ateityje. Čia dabar ta fazė tokia yra visiškai preliminari ir daugiau duomenų neturiu šio klausimu. Žaliųjų vardu, atrodo, Filipas kalbės. Dėkoju, kad atvykote į susitikimą su mumis. Aš taip pat norėčiau išsakyti mintį, kurios dar neišgirdau šiame pokalbėje. Slovenija ne tik tai graži šalis, bet ekonomiškai vertinant ypatinga, kadangi jums po gelžinės uždangos pavyko geriau susidoroti su sunkumams negu kitoms to regiono valstybėms. Jūsų BVP yra labai aukšto lygio. Human... Ir žinoma, jūs padarėte klaidų, kurios buvo padarytos kitose valstybėse, o be to jūsų gerovės indeksas yra pakankamai aukštas, lyginant su kitomis regiono valstybėmis, taigi jūs turite e, priežasčių didžiuotis Tačiau kita vertus klausdami, kodėl jūs nepaskubėjote privatizuoti valstybinių įmonių iš karto, aš maniau, buvo vadovautasi apdairiu požiūriu ir buvo atsižvelgiama į piliečių nuomonę ir lūkesčius. Tačiau galbūt jau jūs truputį e, užmėgote ant laurų ir dabar pateiksiu netokų pat, nu, tokį patogų klausimą susijusiu su pensijų reforma. Pagal statistiką jūs įvykdėte reformą, tačiau neaišku, koks jos likimas po 20 metų. Mano žiniomis yra tam tikrų nerimo signalų, Dėl to ir be to jūsų investicijos į atsinaunančius energijos šaltinius atrodo, kad jūs nepakankamai intensyviai dirbate šioje srityje ir kaip jūs matote žaliojo augimą ir žaliosios energijos privalumus. Dėkuoju už klausimus. Dėl pensijų reformos. Praėjusiais metais įvykdėme pensijų reformą, tačiau rezultatai nėra pakankami. Aš manau, kad kai stabilizuosim mūsų ekonomiką, grįšime prie šio klausimą vėl. Aš jau prieš tai kalbėjome apie tris ramščius Tai yra sprendimų prieimimo klausimas, restruktūrizacijos, restruktūrizacijos klausimas. Kaip ir kalbant apie lėktuvo skrydžius, reikia pirmiausia galvoti, kas bus pilotas, kaip jis elgsis ir kokią kryptį pasirinksime. Taigi dabar mes sutelkėme savo energiją į stabilizavimo pastangas o po to jau galvosime, kas pilotuos ir kuria kryptimi skrisime. Pensijų reforma buvo labai svarbi ateičiai ir aš manau artimiausių metų mes grįžime šio klausimą, tačiau tik stabilizavus ekonomiką. Dėl partijų sistemos. Tai yra antrojo ramšio sudėtinė dalis Mes e, bandome puoselėti bendradarbiajimo e, dvasę. Kalbant konkrečiai apie politinės partijas, mes turėtume numatyti tą ribą, kurią pasiekus rinkimuose galima partijai patekti į parlamentą, kad būtų užtikrintas politinis e, stabilumas ilgam laikotarpiai Slovenijoje šitoje sistema dar nepradėta kurti. Žinoma, e, mes būtume laimingi, jeigu būtume pasiekę pažangos šioje srityje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Dabar mes bandome sudėlioti prioritetus siekiant apkarpyti biudžeto išlaidas ir todėl nenumatėme daug investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius. Mes siekėme užtikrinti biudžeto o, balansą ir, žinoma, turime atsižvelgti į konkrečius struktūrinius elementus. Guje, Jurgens. Dėkuoju. Dėkuoju, kad atvykote į pokalbį su mumis. Taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote, kad esate nusiteikęs padiskutuoti su mumis. Vienas klausimas susijęs su Lietuvos pirmininkavimu. Šiuo metu yra svarstumas teisės aktas dėl prieigos prie informacijos apie e, bankų, kuriuose saugomas sąskaitas. Tai yra skaidrumo klausimų dalykas ir mes tikimės, kad iki mūsų kadencijos pabaigos pavyks sustarti trilogo metu. Mes e, trilogo vardu kreipėmės į pirmininkaujančią valstybę, kad neįtrauktų šitą klausimą į prioritetų sąrašą norėčiau paklausti ir jūsų, kaip reikėtų spręsti šitą klausimą. Ir kitas klausimas galbūt e, svarbesnis, esmingesnis susijęs su ES ekonominė raida, ypač e, su krize kovojančiomis valstybėmis, kovojančiose valstybėse. Akivaizdu, kad taupimo priemonių nepakanka, reikia paskatų augimui. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima paskatinti augimą valstybėse narėse, ypač tose, kurias ištiko ypatingai nuožmi krizė, kadangi vien taupimų krizės neįveiksime. Todėl augimas turėtų būti vienas iš esminių faktorių, tačiau iki šiol man susidarė įspūdis, kad taryboje augimo aspektui nekreipiama tiek dėmesio, kiek jo kreipiama parlamente. Uh, thank you for the two uh, questions. Dėkoju už tos du klausimus. Visų pirma, norėčiau pasiteirauti, ar, jūs teis, ar teisingai supratau pirmą jų, jūsų klausimą. Tai buvo susijęs su bankų skaidrumu ir prieigos prie bankų e, sąskaitų. Tai kol kas nėra įtraukta į mūsų Slovenijos darbo tvarkę. Toliau Kitas klausimas, kaip grįžti prie ekonomikos saugimo tose šalyse, kurios patiria daugiausia ekonomikos saugum, e, sunkumų. Kalbant apie bankų sąskaitų skaidrumą, Slovenijos centrinis bankas prieš dviejus metus inicijavo e, atitinkamą e, projektą, kuris e, palengvino klientams atsidaryti sąskaitas bankuose arba pereiti iš vieno banko į kitą. Taigi tai yra jau padaryta. Nežinau, ar tai yra esminė problema, kurią mums pavyko išspręsti Slovenijoje šiuo metu. Toliau kitas dalykas e, kokios alternatyvos galėtų būti be tos taupimo, diržų susiveržimo politikos. Aš dabar galiu kalbėti tik apie savo šalį. E, Slovenija yra maža šalis, o jai ypatingai svarbus yra konkurencingumas. Tačiau pažvelgusi visą eurozoną, o tai yra didžiulis ekonominis regionas, tai E, Slovenijoje e, yra svarbiausias dalykas yra tai, kas yra suvartojama, tai yra 60-80 procentų ir taip pat yra labai svarbus eksportas Slovenijai. Taip pat yra labai svarbu būtent per eksportą siekti didesnio šalies konkurencingumo. O žiūrinti visą eurozoną, mums e, galbūt reikia mažiau tos e, taupimo e, politikos, bet tokioms mažoms šalims jos tikriausiai reikia. Taip pat kalbant apie Sloveniją, reikia derinti įvairias ekonomikos politikos priemonės. Dabartinė Slovenijos situacija yra tokia, kad ne, nepaisant tų problemų, kurios yra bankų sektoriuje, e, Mes taip pat e, turime aukštas skolinimosi palūkanas ir e, tačiau nepaisant to mes vykdome fiskalinį konsolidavimą. reikia bandyti prognozuoti ekonominę situaciją, kad e, ir padaryti viską, kad e, ekonomika taptų mokesnė, kad būtų didesnis likvidumas ir kad būtų galima lengviau gauti paskolas. Tik tada būtų galima mm, taikyti taupumo priemonės. Tai man yra labai svarbus toksai tų ekonominių veiksmų nuoseklumas. Ir dabar matau, kad ne visuomet laikomasi to veiksmų nuoseklumo. Todėl e, mes labai stengiamės kiek įmanoma greičiau e, reaguoti, greičiau e, dirbti, kad mūsų bankų sektorius vėl taptų stiprus ir stabilus, o finansinį taupimą paliksime vėlesniam laikui. Dėkoju toliau ponas Piterle EPP e vardu. Dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, kad suteikėte mums galimybę pasikeisti su jumis nuomonėmis. E, mano diagnozė, dėl ko kilo bankų krizė, tikriausiai jums yra žinoma. Man atrodo, mes susidūrėme su bankų krize dėl to, kad mes žaidėme politinius žaidimus, nesilaikėme rinkos ir ekonomikos taisyklių. Buvo suteikiami didžiuliai kreditai be jokių garantijų. Todėl norėčiau užduoti keletą klausimų. Ką jūs bandysite daryti, kad būtų apsaugoti mokesčių mokėtojų interesai, kad jie, ne, atrodo, jie nėra kaltinami dėl krizės, bet visa našta krizės tenka būtent kitiems mokesčių mokėtojams. Taip pat norėčiau paklausti dėl struktūrinių fondų. Liublianoje e, situacija kitokia, negu, e, kitokia nei Briuselėje. E, Liubliana nori kiek įmanoma greičiau vykdyti tam tikrus veiksmus, bet e, Briuselis nori, kad lėšos būtų panaudotos e, tikslingai. Ir atrodo, kad čia yra kažkoks ne, nesutarimas šioje srityje. Hvala za tavo prašymą. Dėkoju už užduotą klausimą. Manau, kad ankstesniuose savo pastebėjimuose, savo ankstesniuose atsakymuose e, aš jau paliečiau šitas temas. Visų pirma, ką mes darysime, kad e, apsaugotume mokesčių mokėtojų lėšas. Aš manau, kad e, kovojant su tais blogaisiais bankais, e, mes darome viską, kad būtų nustatytos adekvačios tinkamos kainos, kad būtų imamasi konkrečių veiksmų, kad būtų išgelbėti mokesčių mokėtojų pinigai. Mes turime aišku procesą, kaip tą daryti ir mes bandome padaryti kiek įmanoma e, šioje srityje, taip pat pasitelkę ir tarptautinę patirtį. Taip pat bandome veikti labai staigiai šioje srityje, nes čia laikas yra pinigai. Mokesčių mokėtojų lėšų apsaugojimas e, yra ne tik šiaip tikslas, tai yra tikslas, kuris turi būti įvykdytas labai greitai, nes e, prarasta ne tik tai, kas uždirbama, bet ir kas gali būti uždirbta ateityje. Taigi mes, e, turim, mes darome viską, kad apsaugotume mokesčių mokėtojų pinigus. Toliau mes norėjome labai greitai pe, bankų pe, perkelimą įvykdyti, kiek, bankų turto perkelimą įvykdyti kiek įmanoma greičiau dar šią vasarą, bet kai aptarėme e, šaliai specifines rekomendacijas, mes pamatėme, kad yra geriau neveikti taip staigiai. Ir nedaryti visko, kas įmanoma per vasarą, bet didesnį dėmesį kreipti į tai, kad mes parengtume atsakingas turto politikos ataskaitas. Ir tas pilotinis bankų turto perkelimo procesas e, buvo inicijuotas tam, kad mes e, pažiūrėtume, ar, ar šie veiksmai yra tikslingi. Ir tai įrodė, kad tai yra tinkamas būdas veikti. Dėkoju ir paskutinį klausimą užduos pane Kleva. Taip, prašau. Yes. Uh, I just learned, uh... Taip, ką tik e, supratau, kad turiu užduoti klausimą, užduosiu sloveniškai. Manau, kad ministras negali atsakyti už tai, kas buvo vykdoma per 20 metų, bet užduosiu tokius o, e, klausimus apie pagrindinės temas, kurių dar neaptarėme. Norėčiau paklausti apie E, atmosferą Slovenijoje, kuri buvo po krizės Kipre. Mes turime reaguoti greitai, daug greičiau negu norime. Aš nepasisakau už privatizaciją. Aš manau, kad 15 bendrovių sąrašas buvo sudarytas paskubom. Nemanau, kad e, buvo tinkamai įvertintos tos e, bendrovės, bet klausimą noriu užduoti visai kitokį. Dėl darbo rinkos reformos, mano kolegos jau tai minėjo, apie jaunimo nedarbą norėčiau paklausti, aš esu socialdemokratė ir manau, kad nebuvo nieko padaryta kovojant su jaunimo nedarbu. Apie tai reikėtų pagalvoti priimant naujus teisės aktus. Dėkoju. Tik vienas klausimas. Taigi, koks buvo jūsų klausimas? Jaunimo nedarbas? Dėkoju. kalbant apie darbo rinką ir jaunimo nedarbą, geriausias dalykas, kurį galim padaryti, tai skatinti ekonomos, ekonomikos augimą, nes kai auks ekonomika, tai atsiras ir darbo vietų, ne tik jaunimui, bet ir visiems kitiems. Aš jau kalbėjau apie mūsų du prioritetus apie restruktūrizaciją ir apie bankų sektoriaus mm, atsigavimo planą. Tai buvo paskutinis klausimas, gal dar norėtumėte ką nors pridurti? Aš norėčiau padėkoti uždėmesį ir už visus užduotus klausimus. Dėkoju, kad atvykote labai sunku dirbti po pietinėme posėdėje, bet jūs ne vienintelis, e, su kuriuo mes norėjome padiskutuoti. Dabar padarysim dviejų, trijų minučių pertraukėlę, o tuomet grįšime prie darbo atvarkės punktų. Okay. Okay. Okay, if, uh, you take your seats. Taigi, prašau susėsti į vietas. man labai malonu pasveikinti Lietuvos finansų ministrą, kuris atvyko į mūsų pasikeitimą nuomonėmis su pirmininkaujančia valstybė ir kuris yra pasiryžęs atsakyti į klausimus bei pristatyti prioritetus. Mes puikiai žinome, kad pirmininkaujanti valstybė daugiau išmano apie sprendžiamus klausimus pirmininkavimo pabaigoje negu pradžioje. Tačiau kaip ten bebūtų, mes su įdomumu išklausysime jūsų požiūrio. Tam pristatymui suteiksim jums 10 minučių, o po to 5 minučių raundas bus klausimams atsakymams. Taigi suteikiu žodį iš karto jums, ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsdamas puikią Europos tradiciją pradėti lietuvių kalbą, kuri yra oficiali ES kalba. Aš norėčiau, kad jūs užsidėtumėte savo ausinės. Sėgi ETV pozicija. Komentarai. Ponios ir ponai, kolegos, Esu dėkingas už šią galimybę pristatyti Jums Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus ekonomikos ir finansų klausimais. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas tai pagrindinis įstatymų leidybos partneris Ekofinui, kuriam man tenka garbė pirmininkauti. Ir todėl aš labai tikiuosi mūsų konstruktyvaus, produktyvaus tarpusavio bendradarbiavimo nuo pat pradžios, nuo pat pirmų dienų. E, be abejo, prieš pristatydamas prioritetus norėčiau padėkoti Airijai, pirmininkaujančių šalių trijo pirmai nariai, už tą darbą, didžiulį darbą, kurį jinai atliko. Suprantu, kad Europos parlamentas ir tą mes matėme jūsų rezoliucijoje. Norėjo ambicingesnių rezultatų, bet manau mes neturėtume neįvertinti pasiekto labai rimto, labai didelio tempo svarstant būtent šitos be galo svarbios ir ties klausimus. Manau, mums pasisekė kad e, mūsų pirmininkavimui padėti tvirti pagrindai, yra nemažai bylų, kurias galime paimti, neštis į trialogus su jumis ir pradėti darbą nuo pat šių dienų, tai yra nuo Liepos mėnesių. Pirmininkaudamas Ekofinoje aš sieksiu, kad e, visada turėtume ar siektume įmanomo sutarimo. Norėčiau būti veiksmingas pirmininkas. Manau, mano komanda yra labai ambicinga, o būtent šiuo metu to, mano nuomonė, svarbiausia ir reikia. Mums čia, sostinėse, bet ir visiems Europos piliečiams. Norėčiau pabrėžti vieną itin svarbų dalyką. Efektyvus bendradarbiavimas su Europos parlamentu mano asmeninis prioritetas, aš prisijimu asmeninę atsakomybę už šį efektyvų bendradarbiavimą. Mums tenka pirmininkauti vis dar pilnais ekonominių iššūkių laikais. Fiskalinė konsolidacija, reikalinga viešųjų finansų tvarumui gražinti. Būtinas Europos šalių ekonomikos pertvarkymas, siekiant padidinti Europos, visos Europos, ne tik atskirų jos šalių konkurencingumą. Tačiau pagrindinis mūsų tikslas, man atrodo, turi būti ekonomikos augimas. Prognozuojama, kad šių metų antroje pusėje ekonomikos augimas įgaus pagreitį, kai sudėtingi sprendimai, dalis iš jų jau buvo priimta, pradės duoti realius rezultatus. Tačiau privalome išlikti budrus ir liksime budrus, kad šios prognozės išsipildytų. Tai yra, kad gerėtų smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas, kad būtų kūriamos darbo vietos, ypatingai jaunimui, kad mūsų žmonės, mūsų piliečiai gyventų geriau. Dabar pereisiu į anglų kalbą. Now. Mūsų pirmininkavimas bus grindžiamas patikimos augančios ir atviros Europos siekių. Žinoma, Ekofinas aptars tik keletą prioritetų, tačiau iš jų auganti Europa yra vienas iš svarbiausių siekinių. Be to, patikimumas yra tas dalykas, kurį mes turime užtikrinti priimdami tinkamus teisingamus teisės aktus, kad jie taptų tinkama priemonė mūsų rankose. Šiandien, šiuo metu vyko labai svarbus įvykiai. Ekofino metu aš pasveikinau naują mūsų šeimos narę Kroatiją. Tai yra 28 mūsų šeimos narė. Ir šiandien Ekofine buvo priimtas teisės aktas trys reglamentai susijusie su Latvijos įstojimu į eurozoną. Taigi aš dalyvau ir atitinkamuose renginiuose. Ole, aš tikrai noriu pasakyti, kad tai buvo labai svarbu man asmeniškai. Tai patirti, tai buvo didžiulis malonumas, didžiulis džiaugsmas ir tai yra tam tikras iššūkis ir Lietuvai mes galvojame apie 2015 metus, kai taip pat stengsime įsivesti eurą. Tačiau pažvelgdami į Latviją, žvelgėme ją šiek tiek ir su pavydu. Ir jeigu galėčiau, norėčiau paprašyti jūsų paramos, kai ateis laikas mums priimti šį sprendimą. Tai labai svarbus ir simbolinis, ir praktinis žingsnis. Euro sąjunga plečiasi. Europos sąjunga plečiasi, eurozona taip pat plečiasi. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad eurozona ir Europos projektas yra projektas, kuriuo pasitikima. Pasitikima Europa, Europos plėtros idėja, valstybės pasitikė eurų kaip bendra valiuta. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų didžiulis didžiulės svarbos projektas. Mes negalime pamiršti tų idėjų, kai kalbame apie techninės teisėkūros detalės, kurios lygiai taip pat svarbios, tačiau mes turime vadovautis pagrindiniais principais ir jų nepamiršti. Mes turime užtikrinti finansinį stabilumą ir tvarius ES finansinius išteklius. Tačiau toje srityje mes dar turime daug ką nuveikti. Aš norėčiau tik tai paminėti konkretų e, įstatymų sąrašą, kurį turėsime aptarinėti bendradarbiaudami su jumis, kadangi jūs esate bendras įstatymų leidėjas. Aš prieš mums pradedant pirmininkauti kalbėjusi su daugeliu jūsų komiteto narių ir sakiau, aiškinausi, kad kai kurie klausimai bus svarbus ir jūsų komitetui. Žinoma, reikia pasiekti ženklios pažangos, nagrinėjant labai daug ir išsamių teisės aktų, ypač turint omenyje finansų paslaugų sritį, taip pat turint, galvojant apie kuriamą bankų sąjungą. Aš manau, kad bankų sąjunga ir su jie susijusi klausimai, tai būtų tai bankų atgaivinimo, pertvarkymo direktyva, kuri bus aptarnėjama rytoj. Mes ekofinė pasiekėme labai sudėtingo kompromiso, tačiau tas kompromisas yra tikrai E, pagristas, o dabar reikia toliau nagrinėti šitą e, klausimą. Taip pat e, taupimo direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų. Taip pat bankų problemų sprendimo mechanizmas. Komisija patikino, kad pasiūlymas šiuo klausimu bus pateiktas rytoj. Aš manau, kad komisija turi parodyti pirmoji iniciatyvą, o mes jau bendromis pastangomis pasieksime priimtino rezultato dar šiame politiminėme cikle, tai yra šios kadencijos metu dėl ekonominės valdys, ekonomikos valdysenos. Šešių dokumentų ir dviejų dokumentų paketai buvo priimti visai neseniai. Pirmininkaujančios valstybės ministrai dėkoja už tą e, pažangą siekiant kompromisų, diskutuojant su parlamentu, o dabar reikia gyvendinti tuos išsamius teisės aktus, įgyvendinti juos išsamei. Šiandien taip pat mes susitarėme dėl kai kurių teisės aktų, kurie užtikrins bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis e, įgyvenant rudens vertinimo semestro nuostatas. Žinoma, yra pateiktos specifinės rekomendacijos valstybėms narėms, kurios numato priemonės siejamas su europiniu semestru. Bet mes dėmesį telksime ne tik tai į sąžiningą ir sklandų tų procesų organizavimą. Mes labai gilinsimės į šios klausimus. Išsamei nagrinėsime visus ankstesnius procedūrinius klausimus ir juos aptarsime ekofine, norėdami įsitikinti, ar tam tikros nuostatos buvo veiksmingos, naudingos, ar atnešė naudos, ar jos uždėjo papildomą administracinę naštą, ar buvo ekonomiškai naudingos valstybėms narėms. Aš manau, kad tai bus labai naudinga patirtis ekofinui ir Žinoma, tai bus lemtingas žingsnis keičiantis patirtimi su kom komitu, komitetu, kaip tai mes darėme ir anksčiau. Dėl mokėjimo priemonės skirtos ne eurozonos valstybėms atsižvelgsime į dviejų E, e, dokumentų paketo nuostatas. Čia yra kalbama apie prioritetus, kurie turėtų būti atnaujinti. Tai yra labai svarbi priemonė tik tai eurozonos valstybėms, bet ir kitoms valstybėms, kurios kol kas nedalyvauja šioje sistemoje. Ir žinoma, tos nuostatos e, labai svarbios visoms 28 valstybėms narėms. It is essential that the European economy Labai svarbu, kad ES ekonomika turėtų naudos iš skaidrios ir tvirtos finansų rinkos. Labai svarbu atsižvelgti į mokesčių mokėtojų interesus, mokesčių mokėtojų, kurie esame visi mes. Todėl mes ypatingą dėmesį, e, e, dėmesį skirsime, skirsime MIFID direktyvai, taip pat centrinių depozitoriumų reglamentui. Ir trilogų metu sieksime galutinai išnagrinėti šiuos prioritetinius e, klausimus. Galėčiau Jums pasakyti, kad galbūt mes pateiksime ir omnibus 2 reglamentą, kuris labai svarbus draudimo rinkoms. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikė techninį vertinimą ir aš manyčiau, kad mes galime artimiausių metų pasiūlyti ir šitą dosiją. Labai svarbu, kad piliečiai iš bendrosios rinkos turėtų kuo daugiau naudos, Todėl mes norėtume artimiausių metų pasiūlyti svarsyti banko apskautos tvarkymo direktyvą. Tai direktyva, kuri skirta vartotojui. Ir ji labai svarbi visiems mums. Svarbi savo iniciatyva, kuri parodytų, kad mes kreipiame dėmesį į piliečių lūkesčius. Dabar reikėtų pakalbėti ir apie mokesčių sistemą. Taryboje mes dar visiškai nesusitarėme dėl šio klausimo, tačiau aš norėčiau paprašyti jūsų politinės paramos šiuo klausimu, kadangi kova su mokesčių vengimu yra viena iš mūsų prioritetinių sričių, pakankamai aukštai mūsų prietų sąraše ir įvairiuose tarptautiniuose forumuose šitas klausimas yra keliamas. Europos parlamentas yra šiuo klausimu prieimęs labai griežtas rezoliucijas, mes dėkojame jam už tai. Mes turime labai aiškiai išsakyti savo nuomonę šiais klausimais. Ir visi turi suprasti, kad šitą prioritetinę sritį reikia ypatingai nagrinėti, kadangi čia kalbama apie prarastas mokestinės lėšas ir reikia įtraukti į šitą kovą ir tarptautinės bendrovės. Labai svarbu užtikrinti automatinius bankų turimos informacijos mainus. Taip pat reikėtų grįžti e, prie darbo dėl e, pajamų iš santaupų apmokestinimo direktyvos ir taip pat šiuo klausimu prašytume komiteto narių politinės paramos. Yra ir kitų su mokesčiu susijusių e, klausimų. Atrodo, kad mano laikas baigėsi ir turiu apibendrinti savo pasisakymą. Dabar paminėsiu paskutinį klausimą, kuris yra mūsų darbo tvarkė. Tai ES biudžetas 2014 metams tai nėra tiesioginis komiteto klausimas, bet yra klausimas susijęs su visu parlamentu. Tai nėra tik tai vyriausybių, biurokratų, tik politikų e, klausimas. Tai yra klausimas svarbus piliečiams. Jeigu mes iki sausio pirmos susitarsime dėl biudžeto, tai galėsim, galėsime įgyvendinti visus uh, programas ir projektus. Jeigu to nepa, ne, nepavyks, tai projektai nebus finansuojami. Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisą, sutarimą su jumis parlamento nariai. Žinoma, ekonominio dialogo, dialogo kontekste visada malonu susitikti su jūsų komiteto nariais, reguliariai pasikeisti nuomonėmis su jumis, taip pat e, nacionalinių vyriausybių atstovais, tarybos atstovais ir susitikimai su Europos parlamento nariais visada yra labai svarbus. Aš manau, kad turėsime ir kitų progų susitikti Trečiasis europinis semestras baigėsi pateikiant specifines rekomendacijas atskiroms valstybėms. Tai yra labai svarbus žingsnis. Žinoma, jūs turite dar daug ko paklausti. Man taip pat kyla klausimų dėl to, kaip bus įgyvenintos konkrečios specifinės rekomendacijos valstybėms narėms. Įvertintant visą kritiką, kuri ne visada būna labai konkreti, vis dėlto reikia pasakyti, kad trečiasis europinis semestras pavyko sklandžiau negu antrasis. Ir tas kitas semestras, kuris prasidės mums pirmininkaujant, tikiuosi, bus dar naudingesnis, veiksmingesnis, inovatiškesnis, kadangi mes turėsime jau pakankamai didelį pritarimą, aš tikiuosi jūsų bendradarbiavimu ir šiuo klausimu. Taigi man didžiausia, didžiulis malonumas ir didžiulė atsakomybė pirmai iš Baltijos valstybių imtis pirmininkavimo. Truputį jaudinausi, žinoma. Žinoma, mes rengdamiesi įdėjome labai daug pastangų susitikinėjome su parlamento atstovais, šio komiteto nariais ir norėčiau toliau paprašyti jūsų bendradarbiauti su mumis. Aš jau minėjau, kad pirmininkauti Lietuvos vardu man tai reiškia ir asmeninį iššūkį, kadangi mes lietuviai suprantame, kad mūsų, kad jūsų vaidmuo parlamente yra labai svarbus, svarbus kartu su mumis vienijant Europą siekiant bendros europinės idėjos įgyvendinimo. Aš staptelėsiu čia, atsiprašau, kad viršiau savo laiko limitą, o dabar laukiu jūsų klausimų ir tikiuosi galėsės juos atsakyti. Uh, we, we, we Dėkoju. Mes irgi laukiame bendradarbiavimo ir aišku, mes e, tikrai bendradarbiausime e, kalbant apie taupimo pajamų apmokestinimo direktyvą, aš galiu pasakyti, kad jau kelis metus mes e, diskutuojame dėl šio teisės akto ir tikrai galiu pasakyti, kad e, parlamentas jūs palaikys dėrybose su taryba. Tai buvo vienas iš pirmųjų pranešimų e, naujosios kadencijos Europos parlamento šiame komitete. E, to, todėl iš tiesų būtų svarbu, kad jūs pakankamai greitai e, dirbtumėte ties šiuo klausimu. E, dabar e, mes turime laikytis penkių minučių laiko ritmo, nes kitaip mums pritrūks laiko. Jeigu e, klausimai užtruks keturias minutės, jums liks laiko atsakyti minutę. E, Žan Polas pirmas paklaus EPP vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu visų pirma norėčiau pasveikinti ministrą. Mes jau turėjome galimybių pasikalbėti e, su jumis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad iš tiesų buvo labai drasu, kad jūs kalbėjote savo gimtają kalbą, buvo malonu jos klausytis. Tai iš tiesų yra labai malonu girdėti, kad Ekofino pirmininkas kalba savo gimtają kalbą. E, aišku, jūs už mane e, čia šiuo atžvilgiu yra, esate tikrai geresnis, nes puikiai kalbate angliškai, bet jūs taip pat turiu jūs pagirti, kad jūs žinote, kaip kalbėti su parlamentarais. Jūs e, pasakėte tokių dalykų, kuriuos mes e, norėjome iš jūsų išgirsti ir jūs tikrai turite daug puikių ketinimų ir aš tikrai esu sužavėtas, kad jūs, jūsų programa tokia ambicinga ir jūs neturite jaudintis dėl to, kad jūs esate ne pati didžiausia ES valstybė. Luksemburgas, pavyzdžiui, irgi sėkmingai e, pirmininkavo. Prieš mėnesį mes e, aptarėme tas temas, kurios dabar yra aktualios taryboje. E, Ta teisės akto, kurį paminėjo ir mūsų pirmininkė. Taigi, kaip jūs bandysite e, siekti pažangos dėl šių teisės aktų, kurie dabar yra tarsi įstrigę? French... Dėkoju, Žan Poli. Iš tiesų, mano prancūzų kalba yra žymiai blogesnė negu uh, anglų. Iš tiesų, tai buvo puikūs pastebėjimai. Uh, kalbant, ir tai atsispindėjo taip pat rezoliucijoje, taip iš tiesų mūsų laukia labai daug dosie, kai kurie iš jų yra įstrigę dėl tam tikrų priežasčių, e, e, kai kada e, trūksta kažkokių išvadų, kai kuriais atvejais dėl to, kad išsiskiria nuomonės ar tarp tarybos ir parlamento, ar netgi tarp atskirų vyriausybių. Aš manau, kad mums nelieka kito pasirinkimo, E, tik vis tik kažkaip taip organizuoti mūsų tvarkaraštį, ir aš čia turiu omenyje ne tik e, tarybą ir pirmininkaujančią valstybę, bet ir ekon komitetą. Mes turime organizuoti savo tvarkaraštį, kad galėtume atitinkamai dirbti ir mes jau pabandėme tą padaryti. Mes jau e, parengėme Liepos mėnesio trialogo diskusijų ir techninių posėdžių išsame darbo tvarkę. Ir Taip pat jau rengiame e, rūpjūčio pabaigos posėdžių tvarkaraštį ir rugsėjo mėnesio tvarkaraštį. Ir kaip e, jau minėjau savo įžanginėje kalboje, mes nuolat turime turėti omenyje tuos pagrindinius mūsų tikslus. Kartais tie pagrindiniai tikslai ne visuomet atitinka ketinimų e, ar tam tikrų e, žmonių požiūrių. Bet aš manau, kad tai reiškia, kad mes turime mm, išrinkti prioritetus ir e, greičiau dirbti ties e, tam tikrais teisės, aktai, kurie, ir, teisės aktai, aktais, kurie yra ypatingai svarbus. Aš juos paminėjau, pavyzdžiui, MIFID, MIFIR, Omnibus 2 ne, jau nekalbant apie bankų sąjungą. Ir turime e, nepažeisti tų e, teisės aktų, kurie jau beveik baigti, kuriems liko tik, tam tikrų techni, liko tik tai tam tikri techniniai e, formalumai. Aišku, mano ištekliai yra riboti, jūsų ištekliai taip pat yra riboti. Aš manau, kad mums reikia susitikti, e, kai tik reikia. Aš pats labai mielai susitiksiu visuomet su Sharon, kai atitiks tai mūsų tvarkaraštį. E, dėkoju, tikrai daug yra planavimo darbo. Dabar e, SND, SRD frakcijos vardu Sančias Proceda kalbės. Dėkoju, aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą, ispanų kalbą. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą ir norėčiau padėkoti Jums už e, bendradarbiavimą su mūsų frakcija. Jūs, aišku, esate iš mažos šalies, tačiau nepaisant to, jūs galite įrodyti, kad mažos šalis gali būti labai didžios ir e, galite puikiai susitvarkyti su pirmininkavimu. Jūs, e, jūsų šaliai taip pat pavyko labai puikiai susitvarkyti su krize, pasiekti ekonomikos augimo. Tai yra puikus dalykas, tai yra tai, ką mes nuolat e, norime išgirsti. Tokie pavyzdžiai mums patinka. E, E, tačiau kita vertus mes turime e, vengti daly, tokių dalykų, kad e, taupimo politika temptų žemyn visą ekonomiką. Per jūsų pirmininkavimą mes turėtume skatinti investicijas visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau užduoti du konkrečius klausimus ir norėčiau, kad jūs juos atsakytumėte. nes aš norėčiau pakalbėti apie hipotekas ir kreditus. E, yra labai svarbu, kad baigėsi trialogo dėrybos šią temą ir norėčiau paklausti, ar yra, ar nuomonės išsiskiria tarp tarybos ir parlamento dėl to, kaip reiktų įgyvendinti atitinkamą teisės aktą. Taip pat norėčiau Jums nuoširdžiai rekomenduoti e, tęsti glaudų dialogą su mūsų komitetu, kad jūs galėtumėte savo pirmininkavimo laikotarpiu kiek įmanoma greičiau įgyvendinti tą reformą. Atrodo, jai trūksta tik paskutinių impulsų. Ir tikiuosi, kad šioje srityje dar mums pavyks pasiekti pažangos prieš baigiant mūsų kadenciją galbūt mums pavyks kažko pasiekti ir konkurencingumo srityje. Čia reiktų išsiaiškinti kompensavimo e, klausimą, kuomet yra iškraipomos e, rinkos sąlygos. E, tikiuosi, kad sieksite pažangos ir šioje srityje ir kad pateiksite kažkokių rezultatų. Dėkoju Antolin už klausimus. Aš suvokiu kokie svarbus yra šie teisės aktai, um, mane informavo, kad nedaug trūksta, kad jie būtų finalizuoti, užbaigti ir mes kiek įmanoma greičiau, aišku, imsimės atitinkamos veiklos, kad išspręstume tuos paskutinius punktus ir kalbant platesnė prasme, tai yra susiję ir su kitomis inici, iniciatyvomis, kurio, kuriuose dar trūksta tam tikrų techninių detalių. Aš siūlau tikrai glaudų bendradarbiavimą tarp savęs ir Šeron, kad mes bendradarbiautumėm, jeigu reikia, mes turime e, štai savo atstovybės e, darbuotoją Miglę, kuri dirba čia Briuselėje, ji kasdieną galės su jumis bendrauti e, bendradarbiauti ir e, manau, kad tikrai mums visiems kartu reikia dirbti, kad pabaigtume tas techninės direktyvas ir pabaigtume jas kiek įmanoma geriau. Man atrodo, kad kartais yra labai svarbu tiesiog pažiūrėti, ar ar mums reikia kažkokio tobulo dalyko e, po dviejų metų, ar galbūt netokio tobulo dabar su galimybė peržiūrėti tą teisės aktą po poros metų. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų aktyviai dalyvauti trialogo darybose ir e, manau, kad mums pavyktų pasiekti kiek įmanoma greičiau kompromiso dėl tų techninių klausimų. Taip pat dėkoju Jums už Jūsų iniciatyvas. Man atrodo, kad Jūs tikrai teisus, tai yra e, tos temos, kurios yra labai svarbios. Mes turime nepamiršti, kad kai kurios temos, kai kurie klausimai yra labai svarbus vartotojams, e, vid, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tikrai mums reikia kreipti dėmesį į tuos klausimus. Uh, Kalbant apie hipotekas, tai e, reikia tikrai nuspręsti, kaip visą tai bus įgyvendinama. Reikia E, pritarti straipsniui, kad valstybės narės turėtų gauti daugiau informacijos. O dabar pereinama prie Aldės ir žodis suteikiamas Olei Šmit. Dėkoju pirmininkę, sveikinu ministrę atvykus, buvo labai malonu jūsų klausytis, Baltijos šalis Ir Lietuva tai buvo pirmoji valstybė, kurią aš aplankiau subirėjus Sovietų sąjungai. Jūs esate kaim, mūsų kaimynas. E, e, labai šaunu matyti tokį pavyzdį, kad iš tiesų istoriją galima pakeisti. Bankų sąjunga. Vakar čia dalyvavo Dragė. Aš e, šiek tiek išsigandau, kad jei 28 e, valstybės neprisijungs prie bankų sąjungos, tai e, kitų valstybių bankai susidurs su problemomis. E, jūsų šalyje veikia didžiuliai švediški bankai. E, Švedija nepriklauso eurozonai, jūs taip pat nepriklausote eurozonai. Jei viena iš šių valstybių neprisijungs prie bankų sąjungos, tai e, stabilizuos e, eurozonų valstybę ir jų bankus, bet e, ar mes patys neprisidarysime savo problemų, tai yra mano pirmas klausimas. O antras dalykas tai rekomendacijos. Šiandien bandžiau keletą jų perskaityti tam tikras rekomendacijas, kurios e, pateikiamos mano valstybei. E, taigi, taip pat skaičiau rekomendacijas skirtas e, Vokietijai, kur kalbama apie atlyginimus ir taip toliau. Tai yra labai jautrus klausimas Vokietijoje. Kaip jūs tas rekomendacijas rengiate, kaip tos rekomendacijos įgyvendinamos, ar, ar įgyvendinamos uh, kokia yra stebėsenos procedūra. Ir paskutinis e, klausimas dėl garantinių sistemų, santaupų garantinių sistemų. Tai e, sudėtingas dokumentas, nes buvo pateikta ataskaita, bet nieko nevyko. Dėkui dėkoju, Ola. Aš prisimenu mūsų susitikimą Vilniuje, kai jūs e, lankėtės Vilniuje su kolegomis iš Aldės. Diskusijos buvo labai naudingos dėl pirmo klausimo, dėl bankų sąjungos. Tai yra vadinama ir valstybė išorės ir vidaus problema. E, mes kalbame apie rezoliuciją dėl bankų atsigavimo. E, ir taip pat reikia bendro stebėsenos mechanizmo. Visada bus tokių situacijų, kai e, viena valstybė yra tarsi savininkė, o kita lyg svečias. Tai reikia tikslių teisėkūros aktų, kad nenukentėtų nei viena valstybė, nei vienos valstybės e, mokesčių mokėtojai. Nenorėčiau komentuoti Lietuvos situacijos, nes e, aš būdamas, nes kalbu iš ECOFIN pirmininko perspektyvos. Žinoma, galėčiau dabar kalbėti ir e, Lietuvos vardu, Lietuva prisijungs prie bankų sąjungos, kai įstos į eurozoną. Ir tas e, vieningas stebėsenos mechanizmas bus tau, taikomas. Dabar e, vėl kalbėsiu ECOFIN e, pirmininko vardu. Taigi, tai antrasis bankų sąjungos ramstis. Manau, kad rasim sprendimų Daugeliu atveju tai nėra paprasta, bet šie klausimai yra išsprendžiami. Apie e, rekomendacijas ir jų vertinimą visiškai pritariu, kad e, dažnai sunku įvertinti. Tačiau neturime pamiršti, kad tai tik rekomendacijos skirtos suvereniom ES valstybėm. Subsidiarumo principas yra labai svardu, svarbus, todėl kiekviena valstybė turi atlikti savo namų darbus taip, kad tos, žmonėm, tos valstybės žmonėms būtų kuo geriau. Mes negalime išvengti tokios situacijos, bet aišku, kad e, rekomendacijų įgyvendinimo e, efektyvumas ir rekomendacijų mm, aiškumas tai yra ta kryptis, kurią mes einame ir dirbsime ketvirtame e, semestre. Dabar labai trumpai apie investicijų kompensavimo direktyvą. Jie yra labai glaudžiai susijusi su DGS ir manau, kad mes turėtume šiek tiek palaukti ir tada nuspręsime, kaip turi būti viskas pateikiama DGS. Tai viskas vyksta slandžiai ir dabar toliau matysime, kaip turime toliau veikti. The... O dabar žaliuoj, žaliųjų vardu ponas Bizei. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasveikinti ministrą ir palinkėti, jei neramaus pirmininkavimo, tai labai efektyvaus pirmininkavimo. Jūs girdėjote, ką sakė kolegos, tačiau mums e, neramu dėl kai kurių dosie, dėl poveikio. Jūs pats sakėte, kad norite e, kad kai kurie e, reglamentai teisės aktai būtų priimti. Tai e, iš tiesų yra tam tikra e, sukurta struktūra, kuri prisidės prie Europos integracijos. Pavyzdžiui, jūs kalbėjot apie bankų sąjungą, kalbėjote apie priemonės, rezoliucijas, apie užstatų direktyvą. apie bankų atgaivinimo rezoliuciją. Šiandien visi šie dalykai yra blokuojami. Ar norite, kad šie klausimai būtų kuo greičiau išspręsti? Kaip kas blokuoja sprendimų prieimimą? Ar yra kokių nors techninių dalykų, kuriuos reikėtų spręsti? ar e, susiję tai su darbo tvarkė ir su laiku, ar tai yra ir politikos klausimas, ar taryba turi aktyviau bendradarbiauti su parlamentu, ar reikia ginti valstybių narių interesus. Ar jums žinomas faktas, kad Vokietijos uh, vyriausybė bus e, ta vyriausybė, kuri blokuos tam tikrus sprendimų e, prieimimus. Ką darysit tokiu atveju? Tikrai prašysite mūsų paramos ir mes tikrai jūs paremsime, bet kaip dabar galime iš šitos situacijos išeiti? Kaip galime uh, užtikrinti, kad visos valstybės narės veiktų savanoriškai ir atvirai. Kaip galime pasiekti progreso? Žinote, kad artėja rinkimai Vokietijoje, dar nėra konkrečios datos, bet kaip tai bus daroma, kokia jūsų nuomonė? Žan Poli. Jūs taip tiksliai nurodyti faktorius, kurie neleidžia pasiekti pažangos, nagrinėjant tam tikrus klausimus, tai yra finansinių sandorių apmokestinimo klausimų ir kitais klausimais. Čia susiduria įvairiausi valstybių narių interesai, susikerta valstybių valstybių, vyriausybių, taip pat parlamento interesai, taip pat komisijos e, požiūris yra taip pat kitoks, kartais komisijos iniciatyvos nebuvo pakankamai išsamios. Aš matau pirmininkaujančios valstybės uždavinį tiesiog būti tarpininku siekiant kompromiso. Mano uždavinys susitikti su konkrečiais asmenimis, pažvelgti jiems į akis, sėsti už bendro stalo. Aš su kitais gimininkų ministerijų atstovais susitikinėjau, susitikinėjau su parlamento atstovais, su kai kuriais iš jūsų ir žinoma susitikinėsiu su jumis ir ateityje šiuose diskusijose mes turėtume įvardinti tuos konkrečius klausimus, dėl kurių stringa pažanga. Kartais tempa e, tiesiog užduoda politiniai ciklai. Ir žinoma, tam tikrų valstybių politinė situacija verčia staptelėti Aš vis dėlto tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai išspręsti šios klausimus. Jurgen Krūtė. Aš taip pat ir savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti jūs. Jūs e, numatėte pakankamai ambicingą programą. Linkiu sėkmės ją įgyvendinant. Aš manau, labai svarbu įgyvendinti iki kandencijos pabaigos jūsų minėtus siekinius. Į vieną klausimą, kurį norėjau pateikti, jūs jau atsakėte. Tai yra mokėjimo sąskaitų direktyva. Aš esu pranešėjęs parlamente šiuo klausimu. Aš džiaugiuosi, kad jūs šitą klausimą įtraukėte į prioritetų sąrašą ir žinoma, mes įnešime savo indėlį, sprendžiant šį klausimą. Šiandien vyko pirmasis svarstymas ir aš tikiuosi, kad mums parlamente pavyks pasistumėti šiuo klausimu. Norėčiau išsakyti ir kitą pastabą, pratestamas jau užsakytą mintį, kadangi Ole Schmidt taip pat vokietis klausė, kaip reikėtų vertinti rekomendacijas konkrečioms valstybėms. Vokietija praėjusiais metais ir šiais metais gavo labai konkrečias rekomendacijas. Man tenka apgailestauti, kad Vokietija neįsiklauso į tas rekomendacijas, kurias padėtų įveikti krizę. Jūs sakėte, kad rekomendacijose yra pateikiami komentarai, rekomendacijos, kaip įveikti krizę, tačiau būtina atsižvelgti ir subsidiarumo principą, tačiau kita vertus valstybėse, kur yra didelis biudžeto deficitas, yra labai giliai kišasi į jų savarankiškumą ir tai, manyčiau, kad e, neužtikrina atitinkamos pusiausvyros ES mastu. Todėl norėčiau paklausti jūsų vertinimo šiuo klausimu. Ja, äh, danke schön, Jürgen. Äh, Dėkoju, Jurgenai. Gaila, vokiečių kalba nėra mano darbinė e, tvarka, todėl mes dažniausiai kalbame angliškai. Jeigu sutiktumėte, aš atsakyčiau anglų kalbą. Kaip vadinasi? E, e, apskaitos tvarkymo direktyva. Komisija jau pateikė savo pasiūlymus, tačiau reikalingas bendras požiūris taryboje. Pirmoji darbo grupė e, susitiks pirmą kartą rugsėjo mėnesį, susitiks ekspertai. Aš manau, kad mes pajudėsime iš mirties taško. Jūs klausėte apie rekomendacijų valstybėms e, likimą. Tos specifinės rekomendacijos prieš metus buvo pakankamai abstrakčios, o dabar mes galime naudotis kitomis priemonėmis, tai yra makroekonominio disbalanso procedūra. Taip pat turime kitokius konkretesnius ekonomikos vertinimo uh, indikatorius. Žinoma, visa tai pareikalaus labai daug laiko ir pastangų, tačiau nors ir e, rimės nepakankamai e, greitai, vis dėlto konkretizuojame palaipsniui tas rekomendacijas valstybėms narims, narėms. Ir aš manau, kad skaitinė išraiška galbūt būtų naudingesnė negu samprotavimai apie veiksmingesnę pensijų sistemą, apie veiksmingesnius darbo rinkos įstatymus. Aš manau, kad reikia siekti konkretesnės pažangos. Bet to aš pažadėjau įsigilinti į rizika, jog didės nepamatuotai administracinė našta. Tos procedūros turi būti taikomos laiku, tinkamoje vietoje ir lygiai grečiai derinant įvairius formatus rudenį, spalio, lapkričio mėnesiai matysime, kaip vyks biudžeto eksante vertinimas, tada galėsime pamastyti, kaip elgtis toliau ir kaip patiksinti Europinio semestro nuostatas ateičiai. Dėkoju, Marian Tyson. Ja, dank u wel, meneer de minister, om naar hier te komen. Dėkoju, ponė ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Iš tiesų norėčiau palinkėti Jums sėkmės Jūsų pirmininkavime ir norėčiau padėkoti už tai, kad Jūs norite bendradarbiavimo su mumis, nes tokiu būdu mums pavyks išvengti kažkokio nesutarimo ir streso tarp institucijų. Ir tikrai tas bendradarbiavimas yra svarbus dalykas. Jūs įžanginėje kalboje kalbėjote apie tai, kad reikia orientuotis į rezultatus, taip pat jūs kalbėjote apie bankų sąjungą, taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia siekti ekonominio ir socialinio e, progreso. E, ir Aš manau, kad tai turėtų būti esminiai e, dalykai jūsų veikloje per šį pusmetį. Tikiuosi, kad jūs e, dirbsite labai intensyviai. Norėčiau užduoti klausimą dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo. E, mes rugsėjo mėnesį jau žadame balsuoti dėl šio e, teisės akto. Ar jūs galite pasakyti, ar mes čia realiai nusistatėme savo tvarkaraštį, ar e, įmanoma bus e, tai suderinti su tarybos darbo tvarkė? Toliau dėl bankų pertvarkymo mechanizmo mes, atrodo, rytoj komisaras Barnie pateiks atitinkamą pasiūlymą dėl to. E, ir kai kurios valstybės narės mano, kad čia reiks keisti su, sutartis netgi, e, nes kitaip atitinkamose šalise kils problemos. Taigi, kaip e, Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, mano, ar reikės keisti sutartį dėl bankų pertvarkymo mechanizmo. Toliau dėl mokesčių. Jūs sakėte, kad koncentruositės į kovą e, su mokesčių vengimu. Norėčiau pritarti jums dėl to ir e, perskaičiau jūsų programą ir e, jūs taip pat joje kalbate apie bendrą konsoliduotą mokesčių bazę ir, ir direktyvą šią temą. Manau, kad galbūt kils tam tikrų sunkumų iškristalizuojant galutinę poziciją, nes kai kurios valstybės narės demonstruoja politinės valios trūkumą. E, taigi, manau, kad reikėtų čia siekti pažangos. E, Marian kalbėjo beveik aštuonias minutės. Taigi laiko atsakymui neliko daug. Dėkoju, Marijan. Tai buvo labai svarbus klausimai. E, bendras priežiūros mechanizmas e, yra labai svarbus klausimas. Aš pats asmeniškai ir e, visa taryba norėtų, kad jūs balsuotumėte. Skatinu balsuoti dėl to, kad jau ir Vokietijos parlamentas nusprendė, kad pasisakytų už šį bankų priežiūros mechanizmą. Kuo jūs vėliau balsuosite, tuo jis vėliau įsigalios. Jau buvo e, planuojama, kad jis turėtų įsigalioti 2014 metais. E, dabar mes kalbame e, apie ne 2014 pradžią, bet apie rugsėjį spalį. E, Todėl, jeigu galėčiau, norėčiau jūsų paprašyti, balsuokite kiek įmanoma greičiau. Aš negaliu pasiūlyti jums pakeisti jūsų balsavimo tvarkaraščio čia Europos parlamente, tai nėra mano kompetencija, bet manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Toliau dėl e, bankų pertvarkymo mechanizmo. Komisaras Barnier pasakė, kad jis savo pasiūlymus e, pateiks rytoj ir jis pasakė, kad jie bus e, suderinti su dabar egzistuojančiomis sutartimis. E, man atrodo, per šį semestrą mes neturime kito pasirinkimo, kaip dirbti remdamiesi egzistuojančiomis sutartimis ir mes darysime tą. Kol kas aš nemačiau to pasiūlymo, kai jį gausime, mes jį išanalizuosime ir iš karto pradėsime darbą ties juo. Paskutinis jūsų klausimas susijęs e, su e, bendra konsoliduota mokestinė mokesčio baze. E, galbūt ši šis teisės aktas, dėl kurio diskutuojama jau tikriausiai dešimtmetį ir kodėl nėra pasiekta pažangos, galbūt yra to, tai yra dėl to, kad šis teisės aktas yra pernelyg sudėtingas. Aš pasiūliau išskirti atskirus elementus iš šito e, e, teisės akto ir pabandyti palikti nuo šalyje tuos kontroversiškus, ginčytinus elementus, o bandyti siekti pažangos dėl tų e, elementų, dėl kurių mes sutarėme. Bet čia yra e, techninis darbas susijęs su mokesčiai, su mokesčių erdve. E, kol kas Europos e, Sąjungo nėra harmonizavimo šioje srityje, todėl mes turime būti labai atsargus, mes turime įsiklausyti visų. Mums reikia vienbalsiškumo e, tarp ministrų, tarp vyriausybių dėl šio klausimo skaidrumo ir aišku, mums reikia Europos parlamento politinio palaikymo. Taigi mes bandysime siekti to, kas įmanoma. Dėkoju. Jūs aišku e, sulauksite mūsų Europos parlamento politinio e, palaikymo dėl konsoliduotos pelno mokesčio bazės, nes mes jau penkis metus nagrinėjame mano pranešimą šią temą, tai yra tikrai labai sudėtingas e, klausimas. Jūs e, galite man atsiųsti 2000 puslapių savo lūkesčių, bet iš tiesų mes e, labai e, gerai vertiname jūsų programą, bet taip pat turime ir kritinį parlamento paketą. Mes esame sutarę su ECB dėl apskaitų tvarkymo, tai tas sustarimas buvo pasiektas neseniai. Tai yra labai svarbu siekiant suteikti saugumą valstybėms narėms, nacionaliniams parlamentams, kad jie suprastų, kas vyksta Europinėme ligmenyje. Toliau EPP e vardu kalbės ponia Kratsa. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ministrė, aš taip pat pasisakysiu savo kalbą. Aš jūsų pristatymo klausiau labai įdėmiai ir labai įdėmiai klausiau atsakymų į klausimų. Norėčiau paklausti dėl plėtros ir augimo finansavimo Europos, Europoje. Iki 20 metų mums reikės kelių trilijonų eurų mums reikia investicijų. Investuoti turi institucijos į Europos ekonomiką. Ir kaip jūs pritrauksite tas in investicijas? Ar, ar tai taip pat yra viena iš pirmininkaujančios, vienas iš pirmininkaujančios valstybės prioritetų? Pritraukti investuotojus į vidinę rinką. Uh, kokias turite priemonės, kokios yra parengtos gairės investuotojams, kas padės investuotojams dirbti ir investuoti į ilgalaikius projektus. Dėkoju. Dėkoju už klausimą, už uh, keletą klausimų tiksliau finansavimo šaltiniai yra labai svarbus, bet jie vien tik jie neišsprendžia problemos. Jums reikia priemonių, bet kaip jūs minėjote, reikia ir tinkamos investicinės aplinkos. Pavyzdžiui, mano šalyje, kaimininėje šalyje, Latvijoje, e, e, kl siekiama pagerinti investavimo aplinką, todėl e, Latvija tapo eurozonos nare ir tai pritraukia privačias investicijas. Kai kalbam apie viešas lėšas, tai taip pat labai svarbu, svarbus e, finansavimo šaltinis Europoje. E, jį reikia naudoti tikslingai ir protingai. Yra įvairiausių in, iniciatyvų. Nesenai buvo aptartas e, investicinio banko projektas, jis buvo šiandien aptartas ekofine. Šie klausimai taip pat bus įtraukti į ne, neformalų ekofin susitikimą Vilniuje. Aš tikrai kviečiu Sharon jūs ir komiteto narius dalyvauti šiame svarbiame susitikime valst... Europos parlamento nariai du kartus dalyvauja neformaliuose ECOFIN susitikimuose. Tai labai gera praktika ir jūs tikrai prisidėtumėt prie diskusijų šiais klausimai... klausimais. Kitas šaltinis yra Europos biudžetas, tai daugiametė finansinė priemonė, programa. Tai svarbi problema, kurią reikia išspręsti. Ja reikia išspręsti iki e, sausio pirmos dienos. Aš taip pat esu atsakingas už regioninę politiką ir, ir sanglaudos politiką. Taip pat ministrė atsakingi už šią sritį dalyvaus neformaliame susitikime. Aš jam uh, E, pirmininkausiu. Tai labai svarbu taip pat regi komitetui. Tačiau aš ir jūs raginu atvykti į Vilnių ir dalyvauti šiame susitikime, o aptarti, kaip efektyviau naudoti struktūrinių fondų lėšas, kaip e, e, keisti sistemas, kaip panaudoti tas pačias e, lėšas, manau, kad tai labai svarbus klausimas. Taip pat bankų finansavimas e, ši iniciatyva jau pradėta, laukiam dabar komisijos pasiūlymo. Verslo finansavimas tai taip pat yra didelė Europos problema. Verslą finansuoja bankai. 80 procentų finansavimo, 80 procentų finansavimo patenka iš bankų. Amerikoje yra situacija visai kitokia, ten tik 25 procentus finansuoja bankai, visa kita finansuoja kitos e, institucijos. Tai čia yra tas rytis, kur tikrai reikia nemažai nuveikti, nemažai aptarti klausimų. Aš mielai aptarčiau šiuos klausimus ir su jumis. Dėkoju dabar SND vardu Peteris Zymanas. Ačiū, ačiū, ačiū ministrė už jūsų darbo programos pristatymą. Artėjusiam pusmečiui kaip santokų garantijų direktyvos pranešėjas norėčiau pasakyti, kad mes jau prieš metus pirmojų skaitimų pritarėme šiam pasiūlymui ir norėtume, kad tas pasiūlymas būtų toliau nagrinėjimas. Mes puikiai suprantame, kad laiko nedaug, kad visi neturi pakankamai laiko ir administracinių išteklių. Dėl fondų dydžio nuomonės išsiskiria iš esmės Tačiau aš manyčiau, kad jūsų pirmikaumo metu galima užbaigti diskusijas dėl dviejų dalykų. Dėl e, bankroto, dėl bankų pertvarkymo mechanizmo. Ir taryba visuomet susėdavo abu fondus. Visada buvo sakoma, kad reikia susijęti du tarpusavėje susijusius klausimus. Dydžio klausimas, fondų dydžio klausimas yra neatskiriamas. Ir todėl dėrybose reikia sieti abu klausimus, nors kalbame mūsų manimu apie du skirtingus fondus. Kitais klausimais dėrybos turėtų vykti atskirai. Todėl noriu paklausti jūsų, kai jūs sakote, kad jūs lygiai grečiai vesite dėrybas Tai kyla klausimas, ar trilogas vyks bendrai, ar vyks atskiri trilogo susitikimai, tai būtų priimtina mums, nepriklausomai nuo sumos, kuri gali būti numatyta atskiriems fondams. Aš manau, kad yra puikių galimybių išspręsti šios abu klausimus dar pirmininkaujant jums, jeigu pradėsime jau rugsėjį. Ja, Peter, danke schön. Auch, äh Dėkoju, Peterį. Atsakysiu anglų kalbą. Jūs teisus, kad BRD ir DGS klausimai tiesiogiai susiję. Sąsajos yra ne tik tai dėl tų fondų dydžio. Aš atsiprašau, kad negaliu leisis į detalės būtų gerai, kad kiekviena struktūra atliktų savo darbą. Yra e, trišalio dialogo galimybė aptarti visus variantus, tačiau politiškai vertinant, kaip aš jau sakiau savo pasisakymo e, pradžioje, mes BRD trialogus pradėsime rytoj. Liepos 10. -ąją. Indėlių garantijų sistema. Šis klausimas yra tapęs vienu iš pamatinių, kadangi šitie klausimai turėtų būti aptarnėjami būtent mūsų pasiūlyta seka direktyvos dėl indėlių garantijų sistemos svarstymas yra numatytas vėliau rudenį. Mes norėjome, kad jos prasidėtų rugsėjį, tačiau sunku rasti tą laiko nišą. O dėl bankų pertvarkymo direktyvos pradėsime svarstymą artimiausių metų. Yra tarybos vardu paskirti koordinatoriai, o jūsų kaip pranešėjo ir Sharon, paprašyčiau koordinuoti savo veiksmus, aptariant abu šios klausimus komitete. Tai buvo, ko gero, paskutinis klausimas. Jeigu kas nors dar dega noru pateikti klausimą, suteikčiau tokią galimybę. Jeigu ne, dėkoju Jums. Baigėme pokalbį šiek tiek anksčiau, o po to jau pabaigoje galbūt susitiksime ir išklausysime, kaip jums pavyko aptarti visus tuos klausimus, dėl kurių kalbėjomės šiandien. Dėkuoju. The... Norėčiau priminti, kad kitas posėtis yra numatytas rugsėjo 5 dieną, 9 valandą. And have a good holiday. Gerų atostogų. Also for the chair. Taip pat ir pirmininkė gerotos.